E buongiorno a tutti, allora cominciamo eh, l'incontro. Labas rytas visiems. Galime pradėti šio ryto posėdį. Ir pirmasis darbo atvarkės klausimas yra susijęs su palidovinės navigacijos sistemomis, tokios e, Europos mastų sistemos dėgymu Pusę valandos galime skirti šiam klausimui pagal darbo atvarkę. Ir kiek aš žinau, pirmiausia, turime išklausyti Europos komisijos pristatymą. Ponas Hamus yra čia. Aš labai atsiprašau, ši salė didelė ir man sunku įžiūrėti, kur sėdi žmonės. Todėl aš iškart suteiksiu dabar žodį Europos komisijos atstovui kad būtų galima paaiškinti dėgymą planą, paskui suteiksime žodį ponui pranešėjai Marinesku ir bus parengtas visas kalbėtojų sąrašas. Prezidentą. Ponas Flambo. Ačiū ponė pirmininkė. Labas rytas, mėly deputatai. Aš trumpai kalbėsiu, taip galėsime geriau padisku, ilgiau padiskutuoti temą ir aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Norėčiau priminti, kad Europos komisijos vicepirmininkas Tajanis jau pristatė gana glaustai šį pasiūlymą. E, reglamentas buvo pristatytas šiam komitetui iš karto po to, kai praėjusiu metu lapkričio mėnesis buvo priimtas komisijos kolegijoje, o gruodžio pradžioje e, buvo pristatytas šis dokumentas jums. Europos komisijai dabar ekonominės krizės metu atrodo, kad palitovinės navigacijos sistemos Galileo ir EGNOS labai ženkliai prisidės prie Europos 2020 strategijos įgyvendinimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo užtikrinimo. E, šis planas e, suteikia daug galimybių e, realiai ES mastu jį visur įgyvendinti. Aš Mm, netrukus pristatysiu, kaip viskas bus daroma. Galiu pasakyti, kad palydovinės navigacijos sistemos dėgymas susideda iš dviejų programų. Pirmoji vadinasi EGNOS, ji pagerina GPS sistemos veikimą Europoje. Ši sistema dabar jau dviejus metus e, funkcionuoja, gana gerai veikia, mes tuo didžiuojamės. Mums labai svarbu, kad vartotojai pradėtų realiai naudotis tą sistemą E, pirmiausia civiliniai aviacijai tai aktualu, jie turėtų pradėti naudoti šią programą, nes e, vairiose ES oro uostose leidžiantis lėktuvams yra naudojamas iš jau dabar patvirtinta procedūra. Antroji palidovinės navigacijos e, sistemų struktūra Europoje vadinasi Galileo. Žinote, kad spalio mėnesį buvo paleisti du nauji palidovai ir galėčiau priminti, kad jie veikia itin gerai. Mūsų Europos erdvės agentūros kolegos e, kas dvi savaitės atsiskaito ir mes tikimės, kad e, tie palidovai pasieks tą veikimo lygį, kokio buvo siekta juos sukuriant. Uh, Balandžio mėnesį yra nuspręsta dar, pagreiti, dar labiau pagreitinti infrastruktūros kūrimą. Dabar suprantame, kad reikės aštuonių papildomų naujų palidovų. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad Arijan penktas e, gal, mm, palidovas galės būti panaudotas paleidžiant naujus e, palidovus. O po to E, suprantame, kad galėsime pakeisti ir Sojus, kuris iki šiol būdavo naudojamas ES. 2015 metais turėtų būti 26 palidovai erdvėje ir e, iš ES ir sistema turėtų pradėti veikti visapusiškai iki 2014 metų. E, kokie pasiūlymai reglamente pateikti, apie tai šiandien diskutuojame. E, šie pasiūlymai sako, kad pirmiausia reikia galutinai įdėkti infrastruktūrą ir 2014-2020 metais pradėti visapusiškai naudoti EGNOS ir Galilėjo sistemas. E, reglamento pasiūlymas yra pagristas daugeliu dokumentų ir veiksmų. E, vienas iš jų yra praėjusių metų parlamento pranešimas. Už tą pranešimą buvo atsakingas ponas Remek, Lygiai taip pat mes vadovaujamės praėjusiu metu transporto tarybos išvadomis, atlikome poveikio tyrimą ir, e, žinoma, mes remsimės dabar jau per dešimt metų sukauptą patirtimi, kai e, e, Europos kosmoso erdvės sudaryta sutartis yra realiai įgyvendinama. Pagrindiniai principai, kuriais mes vadovaujamės šiame reglamente, yra tokie Turime aiškiai apibriežti atsakomybę ir e, naudoti infrastruktūrą, kuri jau yra sukurta. E, suprantame, kad Europos GNSS e, agentūra, kuri yra įsteigta Prahoje šiuo požiūriu bus labai naudinga, nes ji bus atsakinga už EGNOS infrastruktūros valdymą nuo 2014 m. sausio 1 dienos. Lygiai taip pat ši Prahos agentūra bus atsakinga už Galilėjo sistemos valdymą. Paraleliai ji e, renks rinką e, šių sistemų paslaugų pritaikymui ir panaudojimui. Turime suprasti, e, kad mes infrastruktūros nedėgiame jos pačios labui. Greičiau mes galvojame, kad ta infrastruktūra turėtų būti pritaikoma ir panaudotina ES piliečių, kad uh, tos sistemos būtų naudingos daugelie sričių. Mes nenorime dubliuoti jau esančių e, priemonių, e, todėl mes ir toliau bendradarbiausime su Europos kosmoso agentūra, kuri turi sukaupusi techninės patirties e, industriniams darbams šioje srityje, nes dabar ji yra už tai atsakinga. Europos komisija e, išliks atsakinga bendrai už visas programas, mes jas kontroliuosime, lygiai taip pat užtikrinsime sistemų saugumą ir parlamentui bei tarybai reguliariai apie tai atsiskaitysime. Taigi tiek aš galiu pasakyti apie programų valdymą. Dėl programos finansinės dalies. Kaip aš jau jums sakiau, mūsų skaičiai yra pagristi išsame analize, kuri e, išplaukia iš jau vykdomų sutarčių e, Europos kosmoso agentūros. Lygiai taip pat mes e, surinkome informaciją iš valstybių narių, nes kai kurios iš jų turi sukaupusios daug patirties e, kosmosos ir erdvės valdymo srityje. Mes užtikrinome deramą biudžetą e, šioms sistemoms egzistuoti. Ir mes įsivaizduojame, kad 2014-2020 maždaug milijardas 2 milijardai eurų bus skirti. Aš dabar e, nesileisiu per daug į reglamento detalės, bet aš esu pasirengęs atsakyti visus jūsų turimus klausimus. E ačiū, kolega Marinescu. Mulțumesc, <clears throat> Mulțumesc doamna președintă. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tokį pristatymą. Taip pat esu dėkingas Europos komisijai už bendradarbiavimą, kuriuo aš galėjau iki šiol pasikliauti. Turiu du klausimus. Visų pirma, komisijos atstovas sakė, kad Prahos agentūra rūpinsis e, šio projekto valdymu. Tačiau e, iš dalies ir Europos e, kosmoso agentūra neš tam tikrą atsakomybę. Aš norėčiau sužinoti aiškiai, kaip ta atsakomybė bus pasidalinta. Antras dalykas. GSA, Prahos agentūra, yra e, tam tikra prasme Europos erdvės agentūra. Kaip e, atsakomybės sritis bus paskirtos toms agentūroms taip, kad nebūtų painiavos? Antras klausimas. Kaip e, Europos komisijos atstovas įsivaizduoja šio projekto pritaikymą pramonėje? Mesgi norime, kad tas projektas būtų maksimaliai ir optimaliai pritaikytas. Grazie. E, penso che... Ačiū. Taigi, dabar pirmiausia išklausysim diskusijos, be abejo, nes bus pateikta daugiau klausimų komisijai o vėliau uh, suteiksim žodį komisijai. Pone Tikau. Um, we, um, welcome... Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sveikiname mums pateiktą reglamento pasiūlymą dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, labai svarbu sukurti ilgalaikę finansavimo ar valdymo sistemą, kad Galilėjo regnos būtų sėkmingi. Antras dalykas, aš manau, kad mes šį reglamentą galime pasveikinti, nes labai svarbu, kad tos programos išliktų iš tiesų nepriklausomos ir visos valstybės narės galėtų vienodai naudotis paslaugomis. Todėl reglamente svarbu pažymėti, kad Galileo regno sistemos priklauso Europos Sąjungai. Trečia, manau, kad svarbu pažymėti, jog Europos parlamentui e, tektų, turi tekti E, kontrolės vaidmuo, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė. Aš tikiuosi, kad Europos komisija pasimokė iš kai kurių praeities sunkumų, kai reikėjo įgyvendinti panašaus pobūdžio programas. Be bejonės yra klausimų E, kurie dar turi būti išaišk, išsiaiškinti. Vienas iš jų yra Galilėjo biudžetas laikotarpiu nuo 2014 iki 2020. E, apie tai nebuvo kalbama darybose dėl reglamento, greičiau daugiametės finansų perspektyvos rėmose apie tai yra kalbama, bet e, kaštų perkelimo klausimas neturėtų būti pamirštas. Europos komisija kalbėjo apie 7,9 milijardus eurų, tai yra daugiau negu dvigubai didesnis e, biudžetas negu dabartiniu laikotarpiu, bet neaišku, iš kur tas skaičius gautas. Gal komisija galėtų paaiškinti, kas, e, iš kur tas skaičius atsiranda. Akivaizdu, kad reikės užtikrinti, jog ateityje m, mm, išvengtume tokių uh, kaštų uh, um, perkelimo. E, yra kitų biudžeto įlučių, pavyzdžiui, pirma A, e, kuriai gali kilti iš grėsmė, o ta įlūtė yra susijusi su horizontu 2020. Todėl mes turėtume būti atsargesni, kai prašome papildomų pinigų Galileo. Manau, kad pažanga jau padaryta valdymo požiūriu ir mes turėtume daryti spaudimą komisijai, kad ji toliau tvirtai E, kurtų valdymo sistemą. Ir aš džiaugiuosi, kad yra panaikinta Safety of Life e, paslauga, tarnyba, nes ji labai brangiai kainavo ir aš tai sveikinu. E, taip pat džiaugiuosi, kad yra sukurta galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms naudotis galimais su galimų sutarčių sistema viešaisiais pirkimais. Mes turime užtikrinti, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų suteikta kuo didesnė parama, nes jos ES sukuria daug darbo vietų. Todėl 20 straipsnis yra ypač sveikintinas. Ačiū. Sì, e la parola Silvia Ticao. Grazie. Silvia Ticao, prašau. Aš norėčiau padėkoti komisijai už suteiktą informaciją ir turiu keletą klausimų. Dėl 14 straipsnio. E, pirmosios dalies. Pagal e, reglamentą sistemos ir jų veikimas yra saugios. Ir tai savame suprantama yra tikslas. Tačiau tokio pobūdžio deklaracija yra nepakankama. Ypatingai antrojoje dalyje, kurioje papildomai sakoma, kad e, deleguotojų teisės aktų e, pagalba, 34 e, straipsnios pagalba komisija garantuoja veikimo saugumą minėta pirmojoje dalyje. Aš manau, kad komisija turėtų dar padirbėti e, ties šiuo tekstu. Tokiu pačiu e, būdu galėčiau paminėti ir 13 straipsnį skirtingoms agentūroms suteikamos skirtingos atsakomybės susijusios su šių programų sauga e, 13 straipsnio e, antroji D dalis. Komisija čia išsameu galėtų pristatyti programų saugumą. Aš liudijau šių programų įvairių etapų e, vystimą ir EGNOS programos kontekste norėčiau paklausti, kada bus padengta visa ES teritorija. E, kiek suprantu, pristačius programas, e, tai galilėjo galės veikti visoje Europoje tik 2020 metais. E, dėl e, skaitmeninių aspektų komisija pasiūlė e, kitų, dėl skaitmeninių tachografų komisija pasiūlė kitų nuostatų. E, skaitmeniniai e, tachografai naudos e, GNSS signalus ir galės būti įdėkti iki 2018 metų. Aš matau čia tam tikrą prieštarimą tarp šių laiko terminų. Jeigu uh, E, e, sistema padengs Europos teritoriją tik 2020 metais, kai bus įmanoma e, reikalauti, naudoti naujosius kartos tachografus jau 2018 metais. Ar komisija galėtų mums išsameu atsakyti į šį klausimą? Ir aš norėčiau, kad mes kartu išsameu panagrinėtume šį klausimą dėl Europos teritorijos padengimo. E, manau, kad mes visi e, esame su e, suinteresuoti, kad šios sistemos kaip, greičiau, kaip galima greičiau pradėtų veikti, bazinės stotis ant Žemės, o satelitai orbitose kosmose. Tačiau mes turime gauti komisijos patikinimą, kad Horizontas 2020 programa įtrauks, e, numatys būtiną papildomą finansavimą programiniai e, įrangai ir paslaugoms, kurios reikalingos galėlėjo ir EGNOS programų veikimui. Mm. Netrukus bus sukurta operacinė satelitų palidovų e, sistema, ir tai yra labai gerai, tačiau, e, tačiau jeigu nebus taikomųjų programų ir e, papildomų e, tam reikalingų paslaugų, tai sistemos pilnai neveiks. Toliau man kelia susirūpinimą valdymas. Yra aiškus e, darbo grafikas numatytas iki 2020 e, metų. Tačiau mano klausimas, kas bus atsakingas už veikimą ir finansavimą po 2020 metų? Dėkoju. Dėkoju, yra dar daugiau norinčių pasisakyti. E, iš esmės mes jau e, pas, e, išnaudojame visą šiam punktui skirtą laiką, todėl paprašyčiau kalbėti glaustai. Filip Lambers, ačiū, ponė pirmininkė, turiu du klausimus, abu susijęs su biudžetu. Kalbant apie reglamento projektą, kalba eina apie 2018 metus. Atsiprašau, 7,8 buvo kalbama suma, dabar 7,7. 7 milijardų, milijardų eurų yra minima. Ir buvo minima Safety at Life programa, kad ji nėra įtraukta. Taigi biudžete turėtų būti numatyta tam tikra paklaidų marža. Ir man nėra labai aišku, kaip jinai yra nustatyta. Taip pat, jeigu norime, kad Galilėjo naudojamas kariniais, naudojimasis kariniais tikslais būtų finansuojamas iš kito biudžeto šaltinio. Ir kažkokia tai biudžeto dalis, galilėjo biudžeto dalis turi būti numatoma saugumo tarnyboms. Tam mes ir neprieštaraujame, tačiau norime, kad kiekviena valstybė narė e, sumokėtų savo įnašą. Dėkoju. E, žodis panui Tenovskiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pridurti, prisijungti prie tų, kurie dėkojo komisijai už šią informaciją. Aš nenorėčiau e, pasikartoti. Jie išsakė labai įdomių minčių. Aš džiaugiuosi, kad jau žinome, kaip kaip e, ši infrastruktūra veiks praktiškai ir džiaugiuosi, kad yra aiškiai numatytas e, grafikas įvairių palidovų panaudojimui. Tai ir kas man atrodo labai svarbu, ir pritariu tiems, kurie tai jau minėjo, tai reikėtų reikėtų e, daug aiškesnės apžvalgos tų numatytų e, taikymo, e, taikomųjų programų ir finansavimo. Bus sukurtos taikomosios programos iš Europos institucijų, tačiau bus ir taikomųjų programų iš universitetų E, ir kitokių institucijų. Ir mes kol kas nežinome, kokios tai yra taikomosios programos. Todėl norėčiau paklausti, ar komisija turi kokį nors supratimą, e, kokio pobūdžio taikomosios e, programos, kokiu, ta, kokio pobūdžio taikomųjų pro, programų galima būtų tikėtis 2020 metais. Ar mokslinio tyrimo įstaigos ir universitetai kuria tokias taikomasias programas ir kiek tai užtrunka. Dėkoju. Dėkoju. Ir e, paskutinis šešėlinis pranešėjas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi, kad pasiekėme šį E, aptarimų etapą. Ši parlamento kadencija jau antrą kartą demonstruoja kompetenciją šios, šioje srityje ir aš manau, kad ateityje mums seksis ne ką prašiau. Mes turėtume sukurti kurti E, reglamentą, kuris e, užtikrins tai, ką paminėjau anksčiau kalbėjusiai. Aš tik tai galėčiau pritarti, kad efektyvus finansavimo panaudojimas yra labai svarbu, tačiau e, šiame reglamente mes taip pat turime užtikrinti neprik... or... atsakingų organizacijų nepriklausomybę ir lankstumą mums čia sėdintiems, e, nors mes e, su tuo susidurėme nuolat, neturime žalio supratimo, e, kokių taikomųjų programų ir paslaugų prireiks ateityje. Ir aš tikrai manau, kad ateityje vis dėlto tai bus labai geras pro projektas. Dėkuoju. Pora kolegų pareiškė norą pasisakyti. E, Van Nistelroj, prašau. E, porą pastabų trumpai. Visų pirmiausia, labai gerai, kad mes e, išlaikome savo darbo tempą ir, ir labai rimtai žiūrime į šį reglamentą. Poz, parlamento pozicija yra labai rimta, nors ne visi visi e, e, rodo savo paramą e, artėjančioms diskusijoms. Taigi, taigi svarbiausia, kad šis darbas nesustotų. O kalbant apie pramonę, apie dalyvavimą, pirmajame darbo etape dirbanties Galilėjo programa mums tai nepavyko kaip mes galime užtikrinti, kad pramonės įmonės įsijungtų į šį procesą e, e, ateinančiame etape. Ką mes darysime su kitomis šalimis, e, nepriklausančiomis Europos Sąjungai, kurios norėtų pasinaudoti mūsų įrangą ir mūsų galimybėmis, kaip jos galėtų prie to prisidėti. Aš norėčiau išklausyti atsakymų į jau anksčiau kolegų užduotus klausimus taip pat. Dėkoju. Vidorio Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta anksčiau, tačiau norėčiau paminėti, kad būtina paspartinti investicijas, kad, kadangi Galilėjo sąnaudos padidėjo, buvo vėluojama įgyvendinti Mes turime viską paspartinti. O, e, ekonomikos e, krizė verčia mus dar labiau investuoti į tokias programas. Todėl pasakyčiau, paspartinkime šią procedūrą. Kadangi jei, jei sutaupytume laiko, mes sutaupysime ir kūro. Ir sutaupysime laiko aviaciniam sektoriui ypatingai. Na, o kalbant apie visus šiuos palidovus ir jų e, konsteliacijas, turėtume kalbėti aiškiai. Turime e, paremti šias programas E, ir ypatingai svarbi bus GNSS e, programa, kuri mums tik, visiems tikrai pasitarnaus. E, ir tikiuosi, kad mūsų infrastruktūra galės pasiūlyti visas reikalingas paslaugas. Dabar ponė Silvian Tikau. Turint galvoje, kad šios dvi programos yra pavyzdinės iniciatyvos Europoje, Europos Sąjungoje ir daugelis dalykų priklauso nuo šių dviejų programų. Tai aš rekomenduočiau, ponia pirmininkė ir kolegos, kad mes surenktume nedidelius klausimus, diskusijas e, dėl EGNOS ir Galilėjos ir galbūt dėl e, GNSS. Galbūt mums reikėtų aiškiau suvokti, kas yra pasiekta ir kas yra planuojama ateičiai ir koks yra šių trijų programų potencialas. Dėkoju. E, atsižvelgsime į jūsų e, siūlymus ir pirmininkė e, koordinatoriai pasižiūrės, kas yra įmanoma. Žinau, kad jūs sulaukėte daug klausimų, bet pabandykite atsakyti kaip galima trumpiau. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu atsakyti į klausimus ir bandysiu padaryti tą, ko galima greičiau. Pirmasis klausimas buvo susijęs su atsakomybės pasiskirstimu tarp kosmoso agentūros ir GNSS agentūros. Pateiksiu EGNOS sistemos pavyzdį, kuris yra gan paprastas. Per dešimt metų ta agentūra prižiūrėjo techninius darbus kai buvo kuriama ir dėgiama ši infrastruktūra. Ši infrastruktūra dabar veikia. Ir būtent dabar komisija tvarko įvairius, įvairias sutartys su operatoriais, su sistemų, satelitinių sistemų operatoriais, tam, kad būtų instaliuojami atitinkami satelitai. Na, o ateityje tas vaidmuo, kurį dabar atlieka Europos komisija, bus atliekamas agentūros. Taigi, tarp GNES agentūros ir kosmoso agentūros e, santykis yra štai koks. Bus sekamas EGNO sistemos e, vystimasis ir plėtra, būtent bus bandoma išsiaiškinti, kaip EGNO sistemą būtų galima tobulinti, kaip ją būtų galima moderninti, priderinti prie e, atitinkamų poreikių, nes taip yra ir su GPS sistema, GPS sistema irgi evoliucionuoja nuolatos ir Egno sistema turi daryti tą patį. Dabar kalbant apie 7 milijardus eurų ir galimybę neviršyti numatyto biudžeto. Aišku, anksčiau to, ta sistema buvo susijusi su šiek tiek perviršiniu biudžetu. Dabar, aišku, reikia atsižvelgti į realius apribojimus, turime išsiaiškinti, kiek konkrečiai kainuoja satelitai, kiek konkrečiai kainuoja operatoriai. Ir visų tų skaičių pagrindų mes jau ir sukūrėme atitinkamą biudžetą ir tame biudžete mes numatėme ir atitinkamą eilutę rizikai nes turime suprasti, kad gali kilti ir techninių problemų ir panašiai, taigi tam, kad nereiktų vėl grįžti prie biudžeto, biudžetą tvirtinančių institucijų ir prašyti papildomų lėšų, mes, kaip ir visų technologinių programų atveju, numatėme biudžete atitinkamą eilutę nenumatytoms išlaidoms. Tam tikrą rezervą biudžete esame nusimatę. Dabar kalbant apie tai, kiek saugi yra ši sistema, Mes reglamente aiškiname, kad sistema yra saugi ir, aišku, mūsų teiginys yra grindžiamas tam tikrais saugumo reikalavimais. Ir, aišku, saugumo reikalavimų ne, nesukūrė Europos komisija, saugumo reikalavimus parengė valstybės narės, kurios yra sukaupusios daug patirties, valdant panašias sistemas. Ir būtent pačios valstybės narės kredituoja, atsiprašau, pačios valstybės narės e, tikrina tas sistemas ir žiūri, ar sistemos visi, visapusiškai atitinka atitinkamus e, saugos reikalavimus. E, dabar tai, kad deleguotusius aktus pasirinkome, aišku, tai yra teisinio pobūdžio klausimas e, ir detaliau aš jo gal ir nekomentuosiu. E, Dabar kalbant apie, kiek, apie tai, kiek EGNOS sistema dengia Europos teritoriją, dabar EGNOS sistema dengia jau didelę Europos teritorijos dalį, tačiau yra tam tikros periferinės zonos, pavyzdžiui, Lenkijos rytai ar Azorų salos kurios nėra labai gerai dengiamos šios sistemos. Aišku, mes dirbame ir darome viską, kad EGNO sistema dengtų visą ES teritoriją ir netgi plačiau, nes mes ketiname dengti ir kitus regionus, tam tikrą civilinės aviacijos nustatytą teritoriją, kuri yra platesnė nei ES teritorija. Taip pat numatę esame statyti stotis ES teritorijoje, kad būtų galima padengti ir tas ES periferinės teritorijas. Dabar kalbant apie datas, skaitmenius tachografus ir tai, kad Galilėjo sistema bus visapusiškai e, veikianti tik tai 20 metais, turime nepamiršti, kad tachografų sistema nėra visapusiškai susijusi tik tai su EGNOS ir Galilėjo sistemų veikimu. Ta tachografų sistema yra suderinta ir, ir su amerikiečių sistema. Uh, Taigi tie e, kolegos, kurie siūlė tachografų sistemą, puikiai supranta, kad ne, ne, neturėsime vien tik tai pasitelkti Galilėjo sistemą tam, kad būtų galima e, efektyviai teikti tas paslaugas. Dabar kalbant apie planus. Ir aišku, mes numatę esame tam tikrus planus ir Horizontas 2020 programoje ir tolesniai ateičiai. Na, o kalbant apie finansavimą, kai ES pradės, pradėja, pradeda eksploatuoti tokią sistemą, tuomet, e, aišku, reikalinga tinkamai ją finansuoti. Na, o kalbant apie valdymą, mm, eksploatavimą, GSA agentūra nuo 2020 metų visapusiškai jau valdys visą infrastruktūrą, perims visas atsakomybės. Dabar dėl 7,7 ar 7,8 milijardų eurų Tai yra 11 metų skaičiai. 7,8-7,9 milijardų eurų suma jau yra susijusi su metiniais planais ir čia yra įskaičiuota ir 2 procentų infliacija kasmetinė. Na, o kalbant dar apie karinės, e, karinį sektorių, karinis sektorius prisidės prie finansavimo. Mes su valstybėmis narėmis kalbame dėl to, kaip ta perės sistema galėtų būti naudojama ir bandome išsiaiškinti, ar tos valstybės narės, kuri nori, kurios nori šią sistemą naudoti, ar jos yra linkusios e, sumokėti už galimybę naudotis tą sistemą, nors turiu pripažinti, kad diskusijos dar nėra pasibaigusios. Dėl e, taikymo. Mes nelauksime 14 ar 20 metų, kad galėtumėme tą padaryti. Jau šeštojoje pagrindų programoje ir septintojoje mokslinio tyrimų ir plėtros pagrindų programoje jau yra numatyta galimybė taikyti šią sistemą e, eismo, e, jūrų laivybos e, srityse ir kitose srityse. Ir dar keliais žodžiais apie tarptautinės dėrybas, nes buvo, dėrybas, nes buvo užduotas tas klausimas, vyksta tam tikros dėrybos su tam tikromis valstybėmis, su Norvegija, kuri dabar visapusiškai dalyvauja programoje, mes jau beveik užbaigėme dėrybas su Šveicarija taipogi ir jau esame pasirašę uh, susitarimą e, dėl mūsų sistemos suderinimo su GPS amerikietiškąją sistemą ir Galilėjo. Kaip jau sakiau, tikrai galiu pateikti labai daug jums informacijos ir mielai galėčiau grįžti, jeigu jūs surenksite tuos mini klausimus ir galėčiau tuomet pateikti daugiau informacijos. Dėkoju. Kitas e, būdas perduoti informaciją, jūs galėsite parengti E, darbo dokumentą ir plačiau atsakyti iš tuos klausimus. Ir jums e, keletą sekundžių pasisakymui. E, gegužės 8 dieną bus šis klausimas toliau aptainėjamas. Dėkoju už labai įdomias diskusijas. Dabar pereisime prie kito darbo atverkės punkto punkto ir aš paprašyčiau jūs, kaip galima kalb... trumpiau kalbėti, todėl kad turime tik 15 minučių ir dabar kalbėsime apie programą Kūrybiška Europa. Čia gerbiama pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti e, kūrybinių ir kultūrinių sektorių e, svarbą, kadangi jie taip pat prisideda prie ekonominio augimo kadangi šiame sektoriuje sukuriama nemažai darbo vietų ir šis sektorius sudaro 4,5 procento bendro Europos BVP. Tai e, čia reikėtų skirti nemažiau dėmesio ir užtikrinti e, autorių e, teisės, kadangi kalbama apie nematerialius produktus E, čia trūksta e, kultūros ir kūrybiškų sektorių darbuotojams, e, rinkos žinių, sunku gauti finansavimą, kadangi šios ryties darbuotojai ne visada sugeba pristatyti savo projektus finansų institucijoms, yra nepakankamai duomenų ir negaunamos paskolos. Be to mes turime stengtis padėti prisitaikyti kultūros ir kūrybinėms e, sektoriams prie globalizacijos. E, o prieiga prie kultūros vertybių, e, jų skaitmeninių formų saugojimo ir santykis tarp viešojo ir privataus sektoriaus skaitmeninant kultūrinį turinį yra labai svarbu. Šioje programoje taip pat yra dar specifinių tikslų tame tarpe pagerinti žmonių su negale e, prieigą prie kultūrinio ir kūrybinio e, sektoriaus e, produkcijos. Yra pateikti du pakeitimai, siekiant pagerinti šį, šią programą. Ir taip pat e, buvo sprendžiamas e, bendro finansavimo klausimas, siekiant užtikrinti reikiamą finansavimą ir e, reikiamą darbo jėgą, turime užtikrinti papildomą finansavimą. Ačiū, ponė Tikau. Dabar sąraše yra ponas Šonas Kelis. Mikrofonas. Aš sveikinu kūrybiškos Europos projektą, kurį siūlo Europos komisija, švietimo ir kultūros komitetas, kuriame aš esu irgi atstovas, yra atsakingasis komitetas ir aš norėčiau kolegams pasakyti, kad šiek tiek skeptiškai yra vertinama galimybė įtraukti visas tris rytis į vieną programą. Anksčiau kultūra ir žiniasklaida buvo skirtingos programos ir norėčiau palyginti ir diskusijas dėl Erasmus programos ir atitinkamų pasiūlymų. Tačiau aš džiaugiuosi, kad biudžete numatytas didesnis finansavimas, kaip sakė Silvija, 1,8 milijardo eurų ir 37 procentais yra padidinamas biudžetas. Tai reiškia, kad yra pripažįstamas kultūros potencialas ir pridėtinė vertė. Europoje yra didžiulė kūrybinė įvairovė ir reikia pasinaudoti šią šiuo komparatyviniu privalumu ir sukurti daug darbo vietų. Kaip sakė Silvija, 2008 metais tik 4,7 e, procento buvo BVP ir tik tai virš 2 procentų buvo e, sukurta darbo vietų. Na ir analizuojant Silvijos Dikau nuomonės projektą, norėčiau paminėti keletą dalykų. Aš sveikinu jos nuomonę ypatingai atitinkamas mintis, kurį ji ką tik išsakė, yra visiškai teisi, teisingai patobulino tekstą, padarė daugiau nuorodų į tai, kad kūrybos potencialas turi būti labiau įtraukiantis, reikia įtraukti neįgaliuosius. Čia yra svarbus dalykas, taip pat jie akcentavo apie tai, kad reikia daugiau naudotis privataus viešo kapitalo partnerystėmis šiame sektorėje ir taip pat teisingai daug e, reikšmės skiria atitinkamiems prioritetams, skaitmenimui ir taip toliau. Svarbu neprarasti kultūrinio turinio e, technologinių permainų metu. Tačiau norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva turėtų būti derinama su Europeana programa ir aš mielai išklausyčiau komisijos nuomonės šiuo klausimu. Ir Aš teiksiu pakeitimų, kuriuose bus bandoma supaprastinti sistemą, e, kalbė, kalbėsiu apie prieigą prie finansavimo, apie smulkės vidinės įmonės, kalbėsiu apie socialinę žiniasklaidą ir apie tai, kokią reikšmę ES e, suvaidina propaguojant kultūrą. Supaprastinimas. Gan dažnai mes parlamente apie tai kalbame ir visai neseniai į mane kreipėsi nedidelė asociacija iš mano rinkiminės apygardos. Jie pasakė, kad labai sudėtinga gauti negražinamas paskolas. Tai yra nedidelė asociacija ir faktiškai jiems labai sudėtinga gauti finansavimą. Ir aš manau, kad mums yra galimybė, mums yra privalu dabar supaprastinti procedūras, reikia greičiau skirti negražinamas paskolas ir atsiskaitimas turi būti papras, pap, paprastesnis. Pap, reikia naudotis ne popieriumi, o elektroninėmis priemonėmis. Aš manau, kad galime pasimokyti ir iš to, kad Horizontas 2020 programa, taip pat septintoji pagrindų programa yra numačiusi atitinkamų, atitinkamų nuostatų ir aš manau, kad reikia S atskirti nuo M, kalbant apie smulkes ir vidutinės įmonės. Ir numatyti atskirus reglamentus smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat reikia skatinti klasterių kūrimasi, nes tik to, tokiu būdu galime sukurti tvarias darbo vietas e, kultūros pramonėje. Ta pramonė kol kas numato tik, tik neužtikrintas darbo vietas, tai neleidžia skatinti inovacijų ir ekonominio augimo, taigi reikia daugiau dėmesio skirti sąlygoms, kurti tokius klasterius, kurie egzistuoja to, tam tikrose miestuose, tokiuose kaip Barcelona, Berlynas ir mano šalyje, ypatingai Gauvai mieste. Kalbant apie prieigą prie finansavimo Aš manau, čia reiktų radikaliai viską keisti. Dabar bankai tikrai nenori skolinti smulkioms vidutinėms įmonėms ir net nesupranta, koks yra tas kultūrinis kūrybos sektorius. Taigi aš norėčiau kad būtų numatyta atitinkama priemonė kultūros ir kūrybiniam sektoriui ir tokiu būdu rizikos pasidalinimo priemonė galėtų būti numatyta, tai leistų geriau finansuoti smulkes vidinės įmonės sportas. Sportas yra, yra yra kultūros kūrybinio sektoriaus dalis ir aš ketinu da, įtraukti nuorodas į sportą. Socialinė žiniasklaida, YouTube'as, Facebookas irgi yra svarbios technologijos skatinant Europos kultūrą ir kūrybinę pramonę. Taigi reikia pripažinti ir jų vaidmenį nuomonėje. Na ir galiausiai, matyt, pats svarbiausias momentas yra tas, kad jeigu norime stimuliuoti kultūrą Europoje, kūrybinį sektorių ir geriau suvokti europinės vertybės, turime daryti aiškę nuorodą į ES, ES simbolius savo projektuose. Gan dažnai viskas vyksta nacionaliniu lygmeniu, tokie projektai vyksta, vyksta nacionaliniu lygmeniu, taigi mes turime parengti kur kas griežtesnės formuluotės 15 straipsnė. Aš pateiksiu pavyzdį. Atvykdamas čia, pirmadienį ryte, anksti, iš mano šalies mano šalies ministras kalbėjo apie mokyklų programos finansavimą ir visiškai nebuvo paminėta, kokios lėšos gaunamos iš ES. Jis net nežinojo, kiek tų lėšų gauna iš ES. Aš išsiaiškinau, kad 2,5 milijardo eurų e, mokyklos programai skirima iš ES, taigi turime pagerinti situaciją, kad, kad būtų žinoma, e, ką daro ES. Ačiū, ponė Keli. Ponas Takula. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Ponas Kelis faktiškai išdėstė pačius svariausius argumentus. Aš norėčiau padėkoti Silvijai Tikau už jos pristatymą, už jos parengtą nuomonės projektą. Vienas esminių šios kadencijos parlamento tikslų yra sukurti skaitmeninę vieningą rinką. Juk negali primesti kūrybiškumo. Kūrybiškumą, inovacijas reikia puoselėti ir skatinti, tai yra svarbi šanksnė sąlyga. Dėl to mums reikalinga reali skaitmeninė vidaus rinka, Tokiu būdu išspręsime visus aštrius intelektinės nusavybės klausimus. Dabar veikia įvairios asociacijos valstybėse narėse, kurios yra atsakingos už autorių teisės ir tokiu būdu tiesiog stabdoma pažanga. Aš manau, kad nuomonės projektas yra geras ir ta sistema turi būti traukiama ir į strategiją 2020. Na ir bendrai vertinant situaciją, turime nepamiršti, kad Europa 2020 yra pagrindinė strategija, o visi, visos kitos saugimu susijusios programos, europinės pridėtinės vertės programos turi dar neįsilieti į tą bendrąją strategiją 2020. Ir taip pat sveikinu tai, kad yra daroma nuoroda į daugia kalbystę, daugia kultūriškumą ir kultūrinę įvairovę. Yra ir kitų įvairovės formų, kalbant apie prieigą prie kultūros paslaugų. Aš manau, kad puiku, kad rūpi, turime pasirūpinti visomis etninėmis grupėmis, visomis visuomenės grupėmis prieiga irgi yra labai svarbu. Na ir galiausiai norėčiau dar kartą pasakyti, kad labai pritariu skaitmeniai vieningai rinkai. Tikiuosi, kad pavyks mums ją sukurti ir atėjo laikas valstybėms narėms suvokti, kad reikalinga bendra skaitmeninė rinka tam, kad paskatintumėme augimą. Ačiū. Dėkuoju. Pone Silvė iš komisijos, norėčiau paprašyti ją, kuo galima trumpiau pakomentuoti pasisakymus, nes greitai prasidės balsavimai. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti. Aš, kuo galima trumpiau, pristatysiu situaciją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai sveikinu parlamento išsakytą nuomonę ir pritariu daugeliu išsakytų minčių. Aš gal tik tai keletą trumpų pastabų pasakysiu dėl iškeltų klausimų. Ypatingai dėl simplifikavimo, e, supaprastinimo. Šį beitą pasakysiu, mes pradėjome. Šį procesą yra numatytos elektroninės formos, blankai ir ketinama toliau naudoti vienkartinės išmokas tam, kad e, smulkios vidinės įmonės dirbančios kultūros kūrybinėme sektorija galėtų pasinaudoti tuo finansavimu. Dažnai tai nebūtinai yra smulkios vidinės įmonės, kartais tai yra mikro įmonės. Ir puikiai suvokiame, kad tokioms įmonėms yra labai sudėtinga gauti finansavimą, tenkinti atitinkamas es numatytas sąlygas. Mes jau dabar skatiname klasterių kūrimasi, privataus viešo kapitalo partnerystės šiame sektoriuje ir tą ketiname daryti ir ateityje. Kalbant prie prieigą prie finansavimo, norėčiau pabrėžti unikalius šių garantijų, šių garantijų priemonės bruožus, kurio tikslas yra pakeisti bankų sektoriaus mentalitetą, ir smulkių vidutinių įmonių dirbančių kultūros kūrybinėme sektoriuje vertinimą. Tam, kad nereiktų tokioms įmonėms užstatyti savo turtą, kad gautų paskolas. Galiausiai socialinės žiniasklaidos, sporto vaidmuo, tai bus, sus, tie dalykai bus susijęti ir yra papildomumas tarp Erasmus visiems, kur sportas yra įtrauktas, ir kūrybiška Europa programos. Kalbant apie tai, kas buvo pasakyta apie simbolius, komisija neseniai patvirtino naują vizu, vizualinio, vizualinės tapatybės programą, tačiau naudosime tam tikrą programos etiketę, kuri jau veikia 20 metų, iki 13 metų įgalios. galios pabaigos ir tikimės, kad bus pritarta siūlymui. Na ir galiausiai ši programa tikrai patenka į strategiją 2020 rėmus ir yra susijusi su aukštos kokybės darbo vietų kūrimu šiame svarbiame sektoriuje. Tuo tikrai reikia pasinaudoti. Skaitmeninimas, globalizacija Ir parama reikalinga tam, kad būtų galima toms, tomis galimybėmis pasinaudoti. Ačiū. Eko. E. Labai ačiū. Toliau žodis poniai Tikau. Tačiau iš tiesų jie atrodo nieko nenori pridurti, nes laikas jau baigėsi. E, galiu pasakyti, kad pakeitimo pateikimo terminas yra balandžio 3 diena 12 valanda. Prieš užbaigdami šią posėdžio dalį turėtume prisiminti, kad egzistuoja tradicija, kurią uh, sukūrė buvęs pirmininkas Roilis. Man labai smagu, kad galiu pasveikinti poną Maricinkievičių su gimtadieniu šiandien. Credo che possiamo interrompere. Hmm? Ah, le parite, sì, madame. No, ma... Oui. momento di pausa prima di, in modo che ciascuno si attrezzi con le liste di voto. Maža pertraukėlė, palauksim, kad visiems būtų išdalinti balsavimo sąrašai. Allora, ci prepariamo per eh, i voti. Mm? E mi si chiede di fare un primo, diciamo, una verifica del funzionamento del. Kolegos, pats laikas pradėti balsuoti, bet e, pažiūrėkime pirmiausia, ar veikia aparatai, ar veikia kortelės, prašyčiau pabandyti balsuoti. Facciamo una simulazione di voto, se siete d'accordo, e, e cominciamo appunto, votiamo. Galim sakyti, kad tokį simulacinį balsavimą padarome. Ir kas už? Kas prieš? Susilaikė. Balsavimas baigiamas. Veikia sistema. Nežinau, e, ką mes ir išbandinėjom, bet vis tik dabar esam tikresni. Dėl darbo tvarkos, ponė Butikova noriu pasakyti. Let... Ponas, atsiprašau. Pirmininkė, norėjau pasakyti, kad šiuo metu neturiu savo kortelės, bet balsuosiu. Gal galit priskaičiuoti mane? Čia <laughs> un coro di disapprovazione forse, <laughs> ma comunque. Žinoma. Galėsim tą padaryti. Dice Adriana Tikau riguarda Pirmiausia, balsavimo sąraše šiandien ponios Tikau pranešimas dėl konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos. Pradėkime nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisinis. Kas už prieš susilaikė priimta. 15 pagrindimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisinis. Kas už prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis numeris 3, kas už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 25 už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisnis už, prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimta. 8 kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta. 32 už, prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. 33 už prieš susilaikė priimta. 34 už prieš susilaikė priimta. 35 už prieš susilaikė priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 su žodiniu pakeitimu, kurį teikia profesorius Cukalas. Norėčiau paprašyti kolegos, kad jis pristatytų pakeitimą. Aš siūlau, kad būtų e, įtraukti e, tam tikri papildomi žodžiai prie 39 pakeitimo. Primena esminį įsipareigojimą sumažinti ir skaitmeninio e, raštingumo stoką ir kompetencijos stoką iki 2015 metų. Tai turi būti padaryta, sumažinimas turi būti 50 procentų. Aš siūlau, kad balsuotume dėl 39 su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisinis. Už prieš susilaikę priimta. 42 už prieš susilaikę priimta. 43 už prieš susilaikę priimta. 44 už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė priimta. 48 už, prieš susilaikė priimta. 49 už, prieš susilaikė priimta priimta. 50 už, prieš, susilaikę, priimta. 52 už, prieš, susilaikę, priimta. 53 už, prieš, susilaikę, priimta. Imko komiteto 9 už, prieš, susilaikė, priimta. 10 už, prieš, susilaikė priimta. Imko 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Imko 23 už, reikia tikrinti, reikia tikrinti dėl 16 elektroninėmis kortelėmis. Balsuojame dėl 16. La votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. Nedidelė dauguma, bet priimta. 23. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kultūros antras. Už prieš susilaikė priimta. Kultūros ketvirtas. Už prieš susilaikė priimta. Šeštas. Už prieš susilaikė priimta. Septynioliktas. Septintas už prieš susilaikė priimta. Čia buvo septintas. Dabar dėl septinto, sako pirmininkė. Pirmininkė atsiprašo, suklydo. Kultūros aštuntas. Už prieš susilaikė priimta. Devintas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas už prieš susilaikė priimta priimta, 11 už, prieš, susilaikę, priimta. Jūri pirmas už prieš susilaikę priimtas, Jūri antras už prieš susilaikę priimta, ketvirtas už prieš susilaikę priimta, šeštas už prieš susilaikę priimtas. Ir dabar balsuojame dėl viso dokumento. Galutinis balsavimas vyks elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pranešimas patvirtinamas. Sveikiname pranešėją. Per questo voto così, così. Taigi, matome, kad dauguma labai vieninga. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, ypač šešėlinėms pranešėjams ir sekretoriatui už visą gerai padarytą darbą. Butikov, prego. Butikov. No? Kamas? Ah, Dėja, Butikov kalbėjo be mikrofono. Aš maniau, kad jūs prašėt pasisakyti. Labai lengvai šis balsavimas praėjo, dabar perėsim prie kito. Bene, passiamo al voto. Toliau einame prie Kreutzmano pranešimo investavimo Europoje patrauklumas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Priimta. Antras, kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Pirmas kompromisinis, kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devintas pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu, kurį jūs visi perskaitėt. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisnis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24. Už, prieš, susilaikė, priimta. 25. Už, prieš, susilaikė, priimta. 26. Už, prieš susilaikė priimta. 20, trečias kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 32. Kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 35. Už, prieš susilaikė. Manau, kad atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 6 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 7 kompromisnis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė priimta. 49 už, prieš, susilaikė priimta. 51 už, prieš, susilaikė priimta. 52 už, prieš, susilaikė priimta. 53. Dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė priimta. 54. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 55. Už, prieš susilaikė priimta. 56. Už, prieš susilaikė priimta. 58. Už, prieš susilaikė priimta. 59. Už, prieš susilaikė priimta. 8. Už, prieš susilaikė priimta. 61. Už, prieš susilaikė priimta. 69 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 66 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 67 čia yra pakeitimas žodžiu. Jis jums pateiktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pereiname prie galutinio balsavimo, balsuojame dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ačiū. Al Langen. Al... Toliau pereiname prie Langen. Kas 41 už prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš susilaikė priimta. 42 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas už, pakeitimas žodžių yra įtrauktas, prieš susilaikė priimta. Septintas dar vienas pakeitimas žodžių už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas už, prieš, susilaikė, priimta. Devint, dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 už prieš susilaikė priimta. 14 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15 žodžiu yra pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt pirmas čia buvo. Pradedame balsuoti dar kartą dėl 21 pakeitimo elektroniškai. Čia Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 20 už, 30 prieš. Taip, iš tiesų atmesta. 22 kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 23 už, prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta, 24 už prieš susilaikė priimta, 26 už prieš susilaikė priimta. Pirmas už, prieš susilaikė priimta. Tikrinkime. Tikrinkime pirmąjį. Balsavimas baigtas. 36 už, 15 prieš priimta. 28 už, prieš priimta 28. Už. Prieš. Susilaikę. Tikriname. Tikriname kortelėmis. 28. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Ore 18 contrari. C'era un 37 už, 18 prieš. Priimta. 29. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras. Antras pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 30. Norite, kad patikrintumėm antrą. Tikriname antrą. Tu. Čia. Votazione aperta. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 30 už 25 prieš priimta. Trečias pakeitimas. Trečias prasideda iš dviejų dalių. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė priimta. 31. Kas už, prieš, susilaikė priimta. E, trisdešimt, atsiprašau, ketvirtas, kas už. Trys dalys ketvirtas. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė priimta Atrodo, kad atmesta, bet galime patikrinti. Tikrinkime antrąją dalį. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 30-23. Priimta. Trečia dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt penktas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė atmesta. 39 8 už prieš susilaikė atmesta, 39 už prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas, balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 54 už, vieną susilaikė. Taigi vienbalsiai balsuavome. Sveikinu pranešėją. Qu'est-ce que nous avons dans ce moment Qu'est-ce que nous devons faire Bene, allora la votazione è finita, ringrazio tutti. Gerai, balsavimas baigtas, dėkoju visiems, dėkoju visiems pranešėjams ir susirinkusiems balsuoti. Dabar perėsime prie kito darbo tavėkės punkto - šiltų keliančių dujų išmetimo stebėsena ir kitos informacijos teikimas. Pranešėjo e, čia nėra. E, Takis Hadži Džordžių nėra. Ne, pranešėjas yra. Dėkoju. Tai prašau, žodis jums. Manau, šis, šį tekstą, kurį parengė komisija, turėtume paremti, kad geriau e, būtų valdomas e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsena. Nes sekundėlę, sako pirmininkė. Ponas Hadži Džordžių, palaukime, kol išeinantys paliks salę, tai bus ramiau ir geriau girdėsime jūs. Bene, possiamo iniziare, prego. Gerai, ponas Hadži Džordžio, pradėkime iš naujo. Ačiū pirmininkė. Aš sakiau, kad e, mano frakcija remia e, komisijos siūlymą e, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos. Mes manome, kad darbas vyksta reikiama linkme ir manome, kad tai sustiprina visus, visas kitas pastangas sušvelninti klimato klimato kaitą planetoje. E, mes manome, kad taip pat skatins valstybės narės spręsti mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir jų įsipareigojimus pagal sutartis. Aš turiu keletą minčių, kurias vis dėlto norėčiau iškelti visų pirmiausia yra tai, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas e, yra labai svarbus klausimas ir mes už, turime užtikrinti, kad jis nedidėtų, nors mus alina ekonominė krizė. Kad kuo mažesnis būtų poveikis klimatui ir žalesis fondas kol kas dėl, dėl, dar nėra sukurtas. Jo tikslas būtų padėti e, vargingoms šalims siekti tų pačių tikslų. E, ir turėtume užtikrinti emisijų leidimų priekybos sistemos Europoje efektyvumą. Taip pat turime užtikrinti, kad, kad teršėjas moka principas e, būtų išlaikytas. Ir aš norėčiau e, pabrėžti, e, kad siūlyme nėra atsižvelgta į tai, kad Kipras ir Malta nėra prisijungę prie Kyoto protokolo pirmosios dalies. Ir komisijos E, siūlymas buvo parengtas dar prieš Kiprui ir Maltai pasirašant šį dokumentą. Aš manau, kad šį klausimą galėsime aptarti ir kitų susitikimų metu, kad galėtume pateikti konkretesnių pasiūlymų ir pagerinti valstybių narių padėtį ir padarytume didesnę pažangą šitoje srityje. Dėkuoju, pirmininkė. Grazie. E, abbiamo chiesto la parola. Ačiū. Tuomet suteiksiu žodį. I very much welcome this regulation because it's vital to know whether the EU and its member states are on track with decarbonisation targets. Uh,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 Hvala lepa. Eh, veliko je dokumentov, ki jih obravnavamo z področja podnebnih sprememb in pravkar smo. Dėkoju. Aš turiu bendro pobūdžio pastabą. tai Envi komiteto dokumentas, e, kuriame sakome kad, e, sakoma, kad reikėtų susitelkti į tas sritis, kuriuose mes esame kompetentingi. Ir aš sutinku su e, anksčiau kalbėjusią kolegą, kad mes turime susitelkti į savo kompetencijos sritį. Mes turime sukurti veikiančią sistemą ir skaitydamas pasiūlymą e, man pasirodė, kad tai yra labai sudėtingas tekstas. Pone Hall minėjo, kad e, informaciją reikia rinkti ir teikti ją papildomai, kad bet tai reikia daryti taip, kad išvengtume papildomos e, darbo naštos valstybėms narėms. Ta pati galima pasakyti apie e, viešo valdymo įskait, įstaigas. Daugelio valstybinių institucijų e, biudžetai e, skirti klimato e, kaitos priemonėms yra apkarpyti. Ir turim, reikia turėti galvoje, kad taršos leidimų priekybos sistema turėtų būti veiks, e, veiksmingesnė. Šiame dokumente sakoma, kad reikia sumažinti 80-90 procentų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iki 50 metų. E, šie e, tikslai nėra įpareigojantis komisijos nuomonę. mes tikrai turėtume nustatyti įpareigojančius tikslus iki 2050 metų šiame dokumente. Taip pat turėtume paprašyti komisijos pateikti informaciją susijusią su palyginimais tarp šalių teikiančių ataskaitas. Dėkoju. Klod Turmes parašė žodžių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kolegų išsakytos mintis, kad e, ataskaitų teikimo sistema turėtų būti e, kuo paprastesnė. E, užuot, ir užuot teikus dešimt ataskaitų galima pateikti vieną e, išsamesnę ataskaitą. Aš manau, kad politiškai tai yra tikslingiau, kadangi taip išsikristalizuoja aiškesnė, e, aiškesnis supratimas apie esamą situaciją. Ir kalbant apie 20, 2020 metų tikslus e, e, vartojant energiją ir atsinaujančios energijos dalį. Ir Kankūno konferencijos metu numat, nustatyti e, tikslai e, galėtų būti perkelti į ilga, ilgesnę, ilgesnio laikotarpio perspektyvą. Ir tai turėtų būtų, būti e, vienas iš pagrindinių mūsų tarptautinių mūšių, nes šiandien juok jokiuose teisės aktuose skirtuose klimato kaitai ir klimato ir aplinkos apsaugai apie tai nėra kaldama, e, nes yra nafta laivuose e, e, kai kur deginama. Apie tokius dalykus net nėra kalbama kai kur. Ponas Keli, prašau. Ne, ponas Prodi, prašau. Presidente, ma eh, <clears throat> vorrei sottolineare qui in particolare. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai norėčiau pabrėžti E, GMS e, darinio potencialą. Ir išmetamų dujų ataskaitas. Palidovai gali mums teikti informaciją apie tokių dujų koncentraciją atmosferoje ir taip mes e, galime žinoti tikrąjį emisijų lygmenį, net ir e, kiekvienai šaliai atskirai. Tai yra dalykas, kurį turėtume panagrinėti išsameu, kadangi tai yra labai tikslus matavimo būdas, e, galėsantis pateikti mums išsamių detalių. Norėčiau vieną pastabėlę. Jeigu mes e, bandysime, e, kaip komisija siūlo, paskirstyti e, išmetamų dujų kiekius pagal sektorius, mes galėtume reaguoti sparčiai. Čia reikėtų labiau holistinio požiūrio, reikėtų paprasčiau įgyvendinamo modelio. Jeigu kiekvienas iškastinio kūro panaudojimo atvejis ar jeigu iškastinio kūro naudojimui reikėtų e, leidimo, tai viskas būtų daug efektyviau. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Viena mintis. Pranešėjas teigia, kad turime elgtis taip, kad nebūtų sunaikinta koncepcija teršėjas moka ir kad nemokėtų tie, kurie yra apteršti, nes panašu, kad taip gali atsitikti ir tai situacija nebūtų prasminga. Ir taip pat norėčiau pabrėžti tai, kas buvo pasakyta. Reikalingas tinkama stebėsenos ir atsiskaitimo sistema ir statistinių duomenų skelbimo sistema kiekvienos valstybės narės atžvilgių, tam, kad nuolatos būtų skelbiami duomenys surinkami iš valstybių narių. Dabar iki 50 metų, metų esame užsibrėžę tam tikrų tikslų ir turime jų siekti visose srityse. Ir pritariu ypatingai, kas buvo pasakyta apie būsto politiką, statyb, statybas, 40 procentų energijos ir su, su, su naudojama ir emisijų labai daug. Taip pat to, ponas Turmes minėjo laivybos sektorių. Taigi ta sistema turi įtraukti visus sektorius, jeigu norime pasiekti tikslų užsibrieštų iki 2050 metų. Ačiū. Dėkoju, ponė Keli. Dabar komisijos atstovai gal norėtų pasisakyti. Aš norėčiau pabrėžti štai ką kalbant apie tokį horizontalų į požiūrį. Būtent tą ir turėjo meni komisija, kai teigė, teigė vieną pasiūlymą, de, teikė vieną pasiūlymą dėl reglamento, įtraukiant visus stebėsenos reikalavimus, ar būtų tie, tai būtų tie, kurie jau yra įtraukti į stebėsenos mechanizmo sprendimą, kur buvo nuo 2004 metų reglamentuojama šis rytis, ir taip pat tarptautinių lygmenių prisimtus įsipareigojimus ir ES lygmenių prisimtus įsipareigojimus per klimato kaitos energetikos paketą. Uh, Tie tikslai irgi buvo įtraukti į dabartinį reglamento pasiūlymą, taigi to būtent ir siekiame. Dar norėčiau grįžti dėl poveikio. Komisija rengdama šį pasiūlymą labai atidžiai atliko poveikio vertinimą. Norėčiau šį beitą paaiškinti. Šis reglamento projektas skiriamas nesmulkioms vidutinėms įmonėms ir uh, kitoms įmonėms. Reglamentas skiriamas valstybėms narėms, taigi pramonės įmonėms, smulkioms vidinėms įmonėms tai neturi jokio poveikio, nes šis pasiūlymas yra grindžiamas surinktais duomenimis. Taigi jeigu valstybės narės reaguos į ES ir tarptautinius reikalavimus dėl atsiskaitimo ir stebėsienos, tuomet ir nereiks rinkti papildomų duomenų. Ir todėl valstybėms narėms tai bus tik tai šiokia tokia ribota našta. E, tą sakydama norėčiau šį beitą paaiškinti. Smulkioms sudinėms įmonėms, pramonės įmonėms e, šis reglamentas poveikio neturės. Valstybėms narėms mes paskaičiavome, kad įtaka bus tokia 2. Nuo 2 iki 3,5 milijono eurų per metus turime omenyje, kad e, išvedėme vidurkį iš visų 27 valstybių narių. Tai nereiškia, kad lygiai bus viskas, e, ta našta pasiskirstys visoms valstybėms narėms, tačiau lyginant su tuo, ko siekiame, ir galiu pasakyti, kad pritarėme tam, kad sėkmingai pasiektumėme mažinimo tikslų, ar jie būtų 20, met, 20 metams nustatyti ar 50 metams, vis tiek reikia suprasti, kad reikalingos minimalios investicijos tam, kad būtų šiek tiek e, pakoreguoti veiksmai ir kad valstybės narės galėtų tinkamiau atsiskaityti ir stebėti situaciją. Dėl e, tam tikro fondo mes buvome Berlyne, žinome, koks buvo primtas sprendimas, mes, mūsų reikalaujama, kuo galima greičiau tokį fondą sukurti, Mes tikimės, kad taip ir įvyks komisija. Dirba toje srityje dėl laivybos. Tikriausiai matėte, kad pasiūlyme, nepaisant situacijos tarptautiniu mastu, kur vis dar bandome įgyvendinti reglamentą. Ir kai tik tai bus parengtas tekstas, pagal kurį galėsime apibriežti stebėsinos reikalavimus, tuomet ir atsivers galimybė imtis skubių veiksmų dėl statybos sektoriaus. Tai jau yra įtraukta į mūsų tarptautinius įsipareigojimus dėl atsiskaitimo. Tai aišku, galime pabrėžti šį sektorių, bet jis jau yra įtrauktas į reglamentą. Dėl ekonominės krizės poveikio. Kaip skaitėte tikriausiai mūsų uh, pažangos ataskaitos protokole 11 metų spalio mėnesį. Taip yra įvertinta tam tikra poveikio rizika, tačiau komisija daro viską, kad poveikio, poveikis būtų kontroliuojamas, kad dėl to poveikio ne, nesu, nesumažėtų pastangos stebėsenos ir reguliavimo srityje, kad būtų dėgiamos priemonės ar dabartinės priemonės, ar papildomos priemonės, kad jų būtų, kad būtų laikomasi užsibrieštų tikslų. Dėl GMES sistemos komisija yra informuota apie situaciją ir mes bandome sukurti ir klimato kaitos tarnybą GMES rėmuose ir tokiuose apžvalgose mes matome, kad tikrai būtų naudinga parengti tokią priemonę. Tas eksperimentas, kuris buvo atliktas agentūroje, įrodo, kad toks požiūris yra teisingas. Taip pat Pranešėjas kalbėjo apie Kiprą ir Maltą. Žinome, kad COP15 Maltai ir COP17 Kiprui buvo priimtas sprendimas pritaikyti pirmąjį priedą ir komisija į tai atsižvelgia. Taigi pranešėjas gali nusiraminti tikrai dėl šios situacijos. Man atrodo, visus klausimus atsakiau. Dar dėl to, kad reikia laikytis ilgesnės, ilgesnio laiko perspektyvos, mes tekste darome nuorodą į veiksmų planą 2050-ieji. Ta nuoroda, kaip jūs puikiai suprantate, mm, yra aptariama dar taryboje, tačiau komisija visame reglamente teigia, nekarta teigia, kad reikalinga siekti sumažinimo ta, tikslų tam, kad iki 50 metų 2 procentai sumažėtų, 2 laipsniai sumažėtų temperatūra. Iš šių diskusijų suprantu, kad e, nenorima, kad tai būtų saistantis tikslas, bet praktikoje būtų galima imtis tam tikrų veiksmų, kad e, būtų pasiekti tikslai. Taigi viskas, kas buvo pasakyta diskusijose, yra susijęs su tuo, ko siekia komisija ir esame pasirengę atsakyti papildomus konkrečius klausimus, kurie galėtų iškilti tolesnėse diskusijose. Ačiū. Dėkoju. Ponas Adi Džordžio. Adi Džordžio. Apibendrins diskusijas. Ačiū. Žinoma, visi bandome siekti bendrų tikslų, ponė pirmininkė. Nors esame iš skirtingų politinių šeimų. Tik tai trumpai norėčiau pabrėžti tai, ką jau minėjau anksčiau. Yra labai daug pozityvių dalykų. Ir turime pritarti komisijos pasiūlymui dėl statybo žemės ūkio ir laivybos e, sektorių, emisijų šiuose sektoriuose. Aišku, reiks čia kartu su JAV spręsti tas problemas. Taip pat buvo kalbėta ir apie kūrą, kuris yra sunaudojamas pramonės, e, turiuomenį iškastinį kūrą. Kūrą Ir aš gal ne visiškai pritarčiau tam, ką sakė kolegos dėl 50 metų tikslų, kurie neturėtų būti saistantys. Na, aišku, gal ir per anksti dabar priimti tokį sprendimą, tačiau aš manau, kad saistantys tikslai turi prasme. Bet aš labai džiaugiuosi išklausęs kolegų nuomonės ir juos, jas įtrauksiu į dokumentą. Ačiū. Dėkoju ponė Hadi Džiordžiau. Baigiame diskusiją šiuo darbo tvarkės punktu. Dokumentas kol kas nėra parengtas, bet turime komisijos pasiūlymą. Pakeitimų pateikimo terminą siūlyčiau ketvirtadieniui, balandžio 12 dieną iki 12 valandos dienos teikti pakeitimus. Na ir dabar jau perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Pono Šimanski dabar bus aptariamas pranešimas, bet jo nėra, tai ponas Čičesteris pasisakys jo vardu. Prašau, ponė Čičesteri. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Šimanskis atsiprašo, dėja negalėjo šiandien atvykti ir paprašė, kad aš jį pavaduočiau ir pristatyčiau šį klausimą. Tai yra mūsų nuomonė dėl ES vandens teisų aktų įgyvendinimo atsakingas komitetas yra aplinkosaugos komitetas, taigi tiesiog mes turime įnešti šiek tiek pragmatizmo ir realizmo į šią temą ir pristatyti šio komiteto perspektyvą. Yra pateikti septyni pasiūlymai nuomonės referento. Ir tuose septyniuose pasiūlymuose kalba apie tai, kaip svarbu yra daugiau dėmesio skirti vandens ištekliams, jų tinkamam valdymui, horizontas 2020 programoje, tai yra pirmasis prioritetas. Ir taip pat reikalaujama, kad mokslinio tyrimų politikoje būtų reaguojama į tam tikrus iššūkius, kurie atsiranda žemės ūkio ir pramonės sektoriuose. Taip pat kolega pažymi, kad visos įmonės priklauso nuo vandens išteklių, tai yra tiesa, visi priklausome nuo vandens išteklių, tai yra esminis e, gyvenimo faktas. Ka, ir taip pat, kad mūsų pramonė Europoje priklauso nuo vandens, yra priklausoma nuo vandens, taip pat kolega vertina ir pramonės įmonės, ir mokslinio tyrimų institutus, kad būtų tinkamai sureaguojama į iššūkius vandens tiekimo srityje matyt, reiktų pasakyti, jog turime planuoti, kaip naudosime vandenį, nes išteklių, ištekliai senka. Ir vienas klimato kaitos padarinių yra tas, kad trūksta jau vandens tam tikrose pasaulio vietose, o kai kur jo yra per daug. Taigi, šią prasme, kolega paprašė, kad aš pasakyčiau, jog jis mano, kad vandens perdirbimo technologijos turėtų suvaidinti kur kas svarbesnį vaidmenį ir tikisi, kad tai bus įtraukta į mokslinio tyrimų ir plėtros programas. Taip pat jis e, tikisi, kad bus e, geriau koordinuojami veiksmai, kad bus plėtojama Europos vandens politika, remiantis upių baseinų valdymu. Tai yra, aišku, labai racionalu ir protinga ir labai svarbu tinkamai valdyti išteklius. Jis pažymi, kad reikia geriau valdyti duomenis, gerinti statistinių duomenų rinkimą, geriau naudotis GMS e stebėsenos galimybėmis tam, kad būtumėme geriau informuojami apie tai, kokia yra situacija ir ką reiktų padaryti, kad situacija pagerėtų. Taip pat jis pažymi, kad hidro jėgainių potencialas yra didžiulis, nes jos yra neutralios CO2 atžvilgių ir gamina energiją. Tada prie energijos tiekimo situacijos gerinimo Europoje taip pat jis reikalauja, kad būtų e, kuriami, kuriamos, nau, kuriami nauji novatoriški energetikos sprendimai šioje srityje. Taigi hidroelektrinių ištekliai Europoje yra jau išnaudoti ir reiktų daugiau inovacijų šioje srityje. Ir aš pats asmeniškai manau, kad mikrohidroelektrinės čia galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį. kaip fotovoltaninės lastelės. Nedidelis įnašas, bet, bet koks nedidelis įnašas gali sukurti kur kas didesnį elektros energijos gamybos potencialą. Taip pat jis reikalauja, kad komisija sukurtų nuoseklų požiūrį, internalizuojant kaštus, kurie yra susijęs su vandens naudojimu ir vandenvalą ir atliekų valymu. Tai yra svarbus dalykai. Vanduo yra nemokamas, tačiau jo sugavimas, jo tiekimas, jo valymas kainuoja. Dėl to Reikia ir to nepamiršti. Na ir galiausiai kolega prašo, kad būtų sustiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų sprendžiami vandens poreikių iššūkiai. Taigi, yra septynių punktų pasiūly, e, dokumentas, pasiūlymai septyni, kuriuos teigia ponas Šimanskis, taigi aš juos pristatau komitetui ir mielai išklausysiu kolegų šio klausimu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė Čičesterį. Ponas Franko. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus nuomonės projektą ir pateiktas idėja ši nuomonė yra susijusi su vandens ištekliais ir Europos parlamente apie tai, bus kalbam, apie tai buvo kalbama ir po Marselio vandens pasaulinio forumo, kuris įvyko praeitą savaitę. Labai svarbu, kad mūsų institucija ir toliau dalyvautų tokiuose diskusijose. Vandens valdymas, vandens tvarkymas, vandens išteklių tvarkymas yra labai svarbi sritis ir aš norėčiau pabrėžti, kad vanduo ir netinkama aplinkosaugos politika uh, Ir tinkama aplinkosaugos politika turi suvaidinti svarbų vaidmenį, dėl to reikalingi griežti ir ambicingi teisės aktai. Mes jau esame atlikę nemažai darbų, vanduo yra Europos parlamento prioritetas 7 pagrindų programo, programoje. Ir pirmiausia, kalbant apie žemės ūkio sektorių, norėčiau šį beitą pabrėžti labai svarbu, svarbus čia specifinis požiūris į vandenį nes čia kita yra vandens kokybė, reikia e, iš tiesų optimaliai naudoti išteklius ir sukurti tokią sistemą, kur mažiau būtų eikvojami ištekliai. Aišku, reikalingi čia ir moksliniai tyrimai. Ir aš norėčiau taip pat savo pakeitimais daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir inovacijai tam, kad didėtų kokybė, kad būtų geriau užtikrinama vandenbalą, tam reikalingos naujos technologijos ir labai svarbu čia irgi moksliniai tyrimai. Kalbant apie mokslinius tyrimus, aš turiu omenyje ir aukščiausias technologijas, taip pat nereikia pamiršti ir žaliųjų technologijų, tam, kad būtų surasti tinkami sprendimai ir būtų kuriami europiniai klasti, klasteriai vandens išteklių srityje pramonės rytis, kaip sako pranešėjas antrame punkte, pramonė suvaidina labai svarbu vaidmenį ekonomikoje ir labai svarbu, kad pramoninės grandinės įvairūs veikėjai būtų įtraukiami į šią sistemą ir kad būtų imtamas, imamasi veiksmų vandens valymo ir tiekimo srityje. Norėčiau paminėti du dalykus dar. Energetikos sritis. Energetikos sritis irgi yra labai svarbi, e, ypatingai turint omenyje hidroelektrinės. Tai irgi yra energijos šaltinis, kuriuo reiktų pasinaudoti vandens energetinis turinys yra realus. Ir dėl to labai svarbus ir mikroorganizmų vaidmuo. Turizmas. Turizmas irgi yra labai svarbu Europos ekonomikoje. Prie upių, prie jūrų, jūrų pakrantėse kuriasi įvairūs. Ir reikia skatinti šią sritį, tačiau turime uh, ne, nepamiršti, kad e, turizmo sektorius lypi ir nemažai potencialo, bet e, turizmo sektorius, sektorius turi elgtis atsakingiau, tvariau aplinkosaugos prasme. Taip pat ir vandenvalos klausimas yra aktuolus. Mes turime skirting, turėti skirtingas strategijas vandens vartojimui e, pramonėje ir asmeniam vandens vartojimui. Aišku, tiekimo, šal, tiekimo klausimas turi būti sprendžiamas e, šalia vandenvalos klausimų. Ir aišku, mes e, savo žemynę jaučiame e, šiek tiek ir vandens stygių. Reikalinga, ko, ko galima daugiau investuoti į šį sektorių. vandens kokybė yra labai svarbu ir kai kuriuose miestuose daug vandens prarandama dėl netinkamų tinklų, vandens tiekimo tinklų. Ir reikalinga veiksminga vandens politika, aišku, tam reikalinga tinkama valdysena, reikia surasti tinkamą formulį, formulę viešajame sektorėje, privačiajame sektorėje ir vartotojams. Ir tam tikslui pateiksiu pasiūlymų, pakeitimų Ir taip pat e, kaiminystės politika ir tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus vandens politikos srityje, tai yra svarbus elementai. Tūkstantmečio plėtros tikslai mus stumia teisinga linkme. Ir tačiau turime siekti dar toliau. Ir aš norėčiau pabrėžti Viduržėmio jūros baseiną. Tai yra labai svarbu, kalbant apie bendradarbiavimą su Viduržėmio jūros regionu. Ir taip pat Yra tam tikrų įrenginių palei viduržėmio jūros regioną, kur yra nudruskinamas vanduo. Taigi labai svarbu mums kalbėti su tais trečių šalių partneriais ir dirbti iš vien. Tai yra tam tikras ir taikos vektorius vanduo. Ačiū. Franco, la parola. Labai ačiū. Ponas Dredek. Dziękuję bardzo bardzo dobrze stało się. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai gerai, kad tokį svarbų klausimą sprendžiame. Be vandens nėra gyvenimo. Supraskime, kad vanduo yra e, viešoji vertybė, todėl ji turi būti prieinama visiems, nepriklausomai nuo pajamų. Ir tas vanduo turėtų būti geros kokybės. Tam reikia investicijų, pirmiausia, iš valstybių biudžeto. Vadinasi, reikia tvaraus vandens išteklių valdymo. Antras dalykas. E, valstybinio vandens tiekimo e, sektoriaus privatizavimas neturėtų leisti sukurti monopolių rinkoje – Vanduo turėtų būti traktuojamas kaip viešasis turtas. Trečia. Gana dažnai valstybėse narise pasaraisiais metais e, e, iškilo potvinio grėsmė. Tai reikalauja, kad būtų išanalizuojamos potvinių priežastys. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti kaimininėms šalims, nes e, vandens e, e, baseinai nebūtinai sutampa su e, valstybių sienomis. Aš čia pirmiausia turiu galvoje Lenkijos ir Ukrainos sieną. Kai kurių Europos šalių dykumėjimas pastebėtas. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra pranešta apie tokius dalykus, o Lenkijoje sus, pradeda formuotis stepių gamtovaizdis kai kuriuose dalyse. Todėl reikia imtis e, melioracijos, drėkinimo veiksmų. ES nedėlsdama turi įsikišti. ES sanglaudos fondai turėtų būti panaudoti tam, kad galėtume finansuoti vandens infrastruktūrą. Ir tai turėtų būti daroma geriau negu iki šiol. Aš e, nepasis, nesakau nieko prieš, kelius in, į, prieš investicijas į kelius, bet manau, kad pastaraisiais metais nebuvo pakankamai investuojama į vandens apsaugą. Audį. Ačiū. Toliau panas Audį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę pranešėją ir pasakyti, ponui Franku, kad jis atspindi mūsų frakcijos poziciją. Aš pritariu visoms jo nuomonėms ir tam, ką sakė mano kolegos ką tik. Tris mintis norėčiau išsakyti. Manau, kad matydami pasaulio evoliuciją ir demografinius pokyčius jau pasiekėme tą laikotarpį, kai reikia europinės vandens politikos. Mes tąsame žemynę, kuris e, yra gerai aprūpintas vandeniu ir e, mes esame geroje geografinėje vietoje, nes mūsų supa daugelis jūrų, todėl net sunku įsivaizduoti, kad uh, mes neturėtume naudoti tų visų vandens išteklių. Bet tuo pat metu mes turime būti problemų sprendimo pasaulyje varomoji jėga, nes 80 procentų pasaulio gyventojų neturi pakankamai e, prieigos prie vandens, todėl mes turime remti tuos žmonės, kurie kartais kariauja vieni kitai, žudo vieni kitus už tai, kad e, gautų vandens. Kitas dalykas, manau, kad atėjo laikas parengti, peržiūrėti direktyvą dėl vandens. Dabartinė direktyva e, tarsi baudžia e, kai kuriuos Europos, e, kai kurias Europos zonas. Aš, pavyzdžiui, galvoju apie centrinį masyvą, kur yra labai daug tvenkinių, bet jie yra nepakankamai įvertinti, jų reikšmė yra nepakankamai įvertinta. Ir ten vandens valdymas yra gana ribotas ir tai net neša naudos e, pačiai teritorijai. Be to turime jūrų žuvų politikos problemų. E, mes žinome, kad kai kurios kaimininės valstybės e, nudruskina vandenį ir kai kurios, o, o kai kurios ES vandens direktyvos nuostatos to neleidžia daryti. Todėl uh, E, mes e, susidurėme su labai sudėtinga problema. Dar vienas dalykas ir e, norėčiau papildyti dėl pasisakymų dėl infrastruktūros. Štai pažvelgime į Barcelonos miestą. Ten gali iškilti vandens problemų tiekimo. Lygiai taip pat Reino teritorijose tokių panašių problemų e, irgi gali iškilti, bet turbūt reikėtų suderinti, parengti specialius projektus, kuriais e, būtų galima e, efektyviau vaidinti vaidmenį, taip iš, iš, padidinti valdymo vaidmenį ir tokiu būdu galėtume net išsaugoti kai kurių gyvūnų rūšis. Uh, Kalbėdamas apie vandenį, aš prašysiu Europos komisijos, kad būtų numatytas tam tikros Europos vandens e, tarnybos įsteigimas, kuri rūpintųsi už visą vandens infrastruktūrą ir kuri pasirūpintų visais ES piliečiais, bet kuriuose jos vietose, kad jie gautų kokybišką vandenį ir e, kad būtų užtikrintas geros vandenvalos mechanizmas turi būti vykdomos reikalingos mokslinių tyrimų programos. ES turi tapti geriausia pasaulyje vykdydama vandens politiką. E, šis pranešimas mums atveria labai gerą galimybę ir Europos parlamentas galės išreikšti politinę valią, e, kad ES taptų pavyzdžių vandens valdymo sistemoje visam pasauliui. Parola. Ačiū, ponė Audy, toliau ponas Kelly. E, labai ačiū, labai įdomi diskusija. vanduo kaip oras ir kai kurie kiti ištekliai e, yra būtini mūsų išgyvenimui, todėl labai rimtai turime traktuoti šį klausimą. Aš ypač esu susipažinęs su savo valstybė, ten labai daug lyja ir žmonės sako, kad vanduo turėtų būti nemokamas, jiem nepatinka, kad reikia mokėti už vandenį, kad vandens naudojimas yra matuojamas. E, mes manome, kad vanduo turėtų būti geriau taupiau naudojamas, pavyzdžiui, laistant daržus ar plaunant automobilius. Norėčiau prisiminti, ką sakė ponas Čičesteris, kalbėdamas apie e, vandens, apie hidroelektrinės. E, apie hidroelektrinės mes netiek daug kalbame, tiesą sakant. E, turėtume daugiau pakalbėti apie e, mikrohidroelektrinės. Tai būtų viena iš e, gerų ateities galimybių. Be abejo, vandens pakartotinis naudojimas turėtų būti skatinamas. Taip pat buvo paske, iškeltas klausimas dėl e, vandens turizmo. Pagalvokite apie tai, kiek yra viešbučių, svečių namų ir panašiai, ir kiek ten yra išvaistoma vandens. Turbūt reikia tam tikrų visuomenės mokymo programų, kad e, piliečiai elgtųsi atsakingiau. Reikėtų didinti žmonių informatumą. Turim suprasti, koks vanduo yra svarbus, ypač globaliaja prasme tai yra e, labai retas m, mm, išteklius kai kuriuose pasaulio dalise. Mes turėtume nusistatyti tikslą. Žinome, kiek e, vandens yra išvaistoma dėl blogų vamzdžių. Kažkas paminėjo 70 procentų, mano valstybėje skaičiuota, kad 50 procentų vandens yra išvaistoma dėl nutekėjimų iš vamzdžių. Ta problema turėtume spręsti kuo greičiau. Grazie, kolega. Ačiū, kolega Keli. Toliau Rubik. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich glaube, äh... Ačiū, pirmininkė ES vandens teisės aktai šioje srityje atveria daug judėjimo laisvės mums e, sukurti atsinaujinančius energijos šaltinius. ES tam tikrose agentūrose ir kitur reikėtų galvoti apie vėjo ir vandens energijos strategijas, kaip ekologinį klausimą galima sujungti su ekonominiu. Pavyzdžiui, Prisiminkime vandens pagrindų direktyvą. Kokių technologinių galimybių jie atveria? Kaip mes galėtume naudotis vandeniu atsinau, kaip atsinaunančių energijos šaltiniu? o kita vertus, kaip galėtume užtikrinti aplinkos apsaugą. Manau, kad Europos komisija čia nėra padariusi pakankamai. Technologinis poveikio vertinimas gali mums padėti įvertinti vandens alternat apskritai alternatyvas. Koks alternatyvus atsinaujinančios energijos šaltinis galėtų būti dar pritaikytas? Ką mes galėtumėm padaryti, nepadarydami žalos e, savo ištekliams ir aplikai bendrai? Manau, kad reikėtų pasvarsyti galimybės gaminti energiją iš upių vandens. Galbūt būtų galima sukurti tam tikrus, pastatyti tam tikrus rezervorus, bet reikia įvertinti visus su tuo susijusius aspektus. Kai gėlas vanduo įteka į jūrą, e, vyksta osmozės procesas, kuris leidžia, leis su, išgauti energijos. Todėl mes turėtume pagalvoti, kaip tas gėlo ir sūraus vandens mišinys e, galėtų būti panaudotas energijai pagaminti. Yra daug miestų, e, kurie yra įkurti ant upių žiočių. Manau, kad Europos komisija ir kitos kompetitingos institucijos turėtų parengti visą sąrašą prioritetų, leidžiančių mums suprasti, kaip tokie atsinaujantis energijos šaltiniai bus mm, panaudojami. Pa, konkretų sąrašą parenkim A, B, C prioritetus. Pirminius prioritetus ir antrinius prioritetus, taip žinotumėm. Ačiū. Dabar baigiam kalbėtojų sąrašą ir suteiksiu žodį ponui e, iš komisijos. Il n'y a pas. Euh, rapporteur. Tada pranešėjas. Yes, thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už pasisakymus ir akivaizdu, aš bandžiau viską užsirašyti, tikiuosi, kad kolega Šimanskis sugebės juos iššifruoti. Akivaizdu, kad kolegos e, nemažai pamastė šio klausimu ir e, turi minčių apie tai, kaip galime vandens valdymą pagerinti. Visus sutinkame, kad vanduo yra labai vertingas išteklius, būtinas mums, mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo įpročiams išlaikyti. Noriu padėkoti ponui Franku, kuris pateikė daug pasiūlymų, jie nepaprastai svarbus. Negaliu visų pasiūlymų dabar apžvelgti, nes aršas tikrai įspūdingas. Bet norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie vandens išvaistimą jį pergabenant per vamzdžius. Aišku, kad sudėtingesnis vandentekis, toks, kokį turime daugumoje valstybių narių Europoje, e, neturėtų leisti tiek daug vandens nutekėti. Bet yragi daug miestų, kur vandentekio sistema yra 100 ar 150 metų senumo, todėl ne, nenostabu, kad ten vamžiai paseno. Akivaizdu, kad reikia daugiau investuoti į infrastruktūrą. Niekas tų vamzdžių nemato, nes jie yra po žeme ir todėl natūralu, kad žmonės net nepastebi, kad tas vanduo prabėga ir daug vandens yra prarandama. Bet e, yra daug tokių elementariausių, paprastų techninių būdų tai nustatyti ir apsaugoti vandenį. Pone Gerikai, manau, kad jūs išreiškėt tam tikrą nepasitenkinimą dėl to, kaip e, e privatus e, vandentiekiai įtakoja valstybinius vandentiekius ir koks jų santykis. Žinau, kad daugelį valstybių narių yra tokių problemų. Junktinėje karalystėje mes tą problemą išsprendėme atskirdami vandentiekį nuo kitų savivaldybės paslaugų. Ir e, privatizavome vandentikio sistemą labai griežto e, reguliavimą išlaikydami. Yra puikių pavyzdžių, kurie rodo, kad privatus valdytojai gali dirbti veiksmingai, jeigu jie yra griežtai reklamenduojami. Ir e, reikia, kad būtų griežtai kalbama dėl tokių dalykų kaip vandens išvaistimas, turi būti nustatytas e, viršutinė kainų riba, uh, turi būti numatoma tam tikra dalis, kuri turi būti investuojama infrastruktūrą. Taigi galiu pasakyti, kad ta e, valstybinė sistema suderinta su privačiaja sistema gali labai gerai veikti. Sutinku su ponu Odi, kai jis kalbėjo apie galimybės e, gauti vandens, apie prieigą prie vandens. Yra valstybių, kur e, žmonėms iškyla problemų gauti vandenį, nes tai turbūt yra pramonininkų uh, E, blogo darbo pavyzdys. Be bejonės, kad turi būti užtikrinta e, vandens prieiga visiems, reikia iš tuo klausimu padirbėti dėl europinio požiūrio į vandens politiką. Mes e, visi dirbame ar gyvename pagal vandens baseinų sistemą. Turbūt niekas neturi gryno tik nacionalinio vandens šaltinių um, tinklo Todėl natūralu, kad reikia sukurti tokius Europos masto ir kelių valstybių masto vandens e, mechanizmus ir tinklus. Lygiai taip pat mes galime kalbėti apie vandens kokybės gerinimą, vamzdynų gerinimą tokiu būdu. Manau, kad e, visai geras būtų tikslas galvoti apie tokių e, netitikimų pašalinimą. Mano valstybėje netgi yra tokių zonų, kur vandens trūksta ir tokių, kur vandens yra per daug. Kartais net sunku tai suprasti, bet toks, tokia yra realybė. Noriu padėkoti kolegoms. Pono Rubiko pasiūlymas, kad dar kartą būtų pagalvota, kokias technologijas naudojame vandens tiekimo valdyme, yra labai geras. Ir tai man primena, ką sakė ponas Šimanskis. Jis teigia, kad labai svarbu mokslinius tyrimus atlikti vandens rytyje. Kartais galvojam, kad vandens tiekimas yra labai paprastas, e, paprasta pramonė technologinių požiūrių. Tačiau e, inovatoriškai e, galima šioje srityje padirbėti taip pat. Galima pagalvoti, kaip novatoriškai tą vandenį tiekti, kaip novatoriškai naudoti ir kaip išlaikyti jį švarų naujoviškomis priemonėmis. Minčių čia buvo išsakyta labai daug, dėkoju kolegams ir perdodu žodį ponui Šimanskijui. Aš dabar lauksiu kartu su juo kolegų pakeitimų. Ačiū. Grazie, kolega Čičester. Dėkoju kolegai Čičesteriui. E, balandžio 12 e, diena, 12 valanda bus e, pakeitimų pateikimo galutinis terminas. Dabar kalbėsime apie ES socialinių pokyčių ir inovacijų programą. Prašau. Um, brigada, senjor prezidentė. Um... Ačiū, ponia pirmininkė. Šis reglamentas siūlomas Europos komisijos turi tikslą nustatyti, sukurti programą, kurios tikslas būtų socialinių pokyčių ir inovacijų programa, ypatingai susijusi su e, darbo vietų sukūrimu Ir ši programa būtų susijusi su trijomis jau egzistuojančiomis programomis, tai yra e, pažangos programa, Eures programa ir Europos e, progreso mikrofinansų priemonė. Iš mūsų komiteto e, požiūrio reikia pasakyti, E, tai glaudžiai susijęs su darbo vietų kūrimu. Tačiau yra keletas pastabų, kuriuos norėčiau išsakyti. Visų pirma, e, klausimas susijęs su mikro įmonių prieiga prie e, kreditų. Kreditų galimybė gauti kreditus mikro įmonėms yra viena iš didžiausių problemų Europoje. Ir tai reiškia, kad mes neturėtume vien e, mėginti padėti šioms mikro bendrovėms, bet ir paskatinti jas bei padėti joms prisitaikyti prie e, naujų technologijų. Tai yra labai svarbu, jeigu mes ketiname užtikrinti likvidumą ir nepriklausomybę, stengdamiesi stengiasi apsaugoti jas nuo stambesnių grobuoniškų bendrovių. E, kalbant e, apie apie smulkių ir mikro įmonių konkurencingumą, tai yra ypatingai svarbu. Kitas e, aspektas yra tai, kad darbo vietų sukūrimas turi būti susietas su politinė ir pramonės politika. Mes turime užtikrinti e, sumanų išteklių panaudojimą bei mažai e, anglės dvideginio išmetančios ekonomikos e, sklaidą. Turint galvoje nedarbo sukeliamas problemas Europoje šiuo metu? Mes nenorime finansavimo klausimo nagrinėti. Mes remiame e, šį e, skaičių iki 30 e, procentų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie, la parola kolega Dėkuoju, ponas Riubik, prašau. Ačiū. Dėkuoju. ES nedarbo aspektai, socialiniai aspektai yra labai sudėtingi, kadangi daugiausiai e, bedarbiais yra jauni žmonės ir mums reikia daugiau paskatų jaunoms e, verslininkėms, moterims įsitvirtinti versle ir įsitraukti į verslą. E, jaunoms moteriams reikia sudaryti galimybės įkurti verslą ir e, gauti padorės pajamas. O kalbant apie e, jaunų verslininkių teisės, E, tai žinome, kad 85 procentai naujų darbo vietų sukūrėmi naujose įmonėse. E, naujos e, įmonės sukurtos remiantis pažangiomis idėjomis yra e, labai perspektyvus dalykas, tačiau jaunoms verslininkėms moterims e, nelengva imtis šios rizikos, kadangi yra ir finansinė rizika, ir asmeninė rizika. Ir aš manau, kad atsakomybė už tai, tai, tai ta, kurią prisijima jaunos moteris verslininkės, ji, už ją turi būti atlyginta. Turėtų būti. E, E, kažkokia tai kompensacija už investuotą kapitalą. Nes investicija yra sėkmės receptas. Mes turėtume pagalvoti, kodėl kai kurioms jaunoms verslininkėms moteriams nepasiseka. Kok kokių reikia socialinės saugos patvarkymų, teisės aktų. Reikia. Mums reikia tų pačių nuostatų, kurios taikomos ir e, darbuotojams. E, jauni verslininkai turėtų žinoti, kad yra e, apsaugos tinklas ištikus nesėkmei. Socialinės saugos tikslas turėtų būti prieinamas ir žmonėms, kurie imasi rizikos ir savarankiškai leidžiasi į verslą. Ir e, norėčiau, kad mes šį klausimą taip pat aptartume. Dėkoju. Dėkoju, ponė Rubek. E, daugiau nėra norinčių pasisakyti, tuomet žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. E, Norėčiau sureaguoti į tam tikrus klausimus, kurie buvo iškelti pranešėjos, būtent prieiga prie kreditų mikro įmonėms, taip pat buvo kalbama apie darbo vietų kūrimą ir kiek ši priemonė leistų prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Na ir pabaigai nedarbo lygis ir kaip ši priemonė galėtų sumažinti bedarbių gretas. Dabar kalbant apie pirmąjį dalyką. Prieiga prie kreditų mikro įmonėms. Čia kalba eina apie vieną iš veiksmų, kurios, kurie numatyti šioje priemonėje, būtent mikro įmonės ir socialinės partnerystės. Norėčiau pabrėžti, kad pagrindinė, prie, pagrindinis priemonės tikslas yra pirmiausia socialinė įtrauktis ir prieiga prie darbo vietų e, tiem žmonėms, kurie turi sunkumų. Šios priemonės Pagrindinis tikslas nėra smulkių vidutinių įmonių kūrimas. Dabar kalbant apie smulkių vidutinių įmonių kūrimasi, egzistuoja kitų priemonių bendrijos lygmenių ir tos priemonės yra skirtos tam tikslui. Priešingai nei ši priemonė dėl to pakeitimai mūsų pasiūlymui, kur bandoma pakeisti priemonės e, tikslą ir nukreipti daugiau tą priemonę į smulkės vidinės įmonės. Mes tam nepritarėme, nes e, tai būtų dubliavimas kitų priemonių, kitų priemonių, kurios jau egzistuoja, kur konkrečiai yra e, numatytos jos padėti smulkioms vidinėms įmonėms, kalbant apie tolesnę finansinę perspektyvą. Dabar kalbant apie darbo vietų kūrimą, ypatingai poten, didelį potencialą turinčiuose sektoriuose. E, Šią programą būtų įmanoma per įvairias studijas ir kitas, kitus veiksmus, kurie numatyti pasiūlyme, nustatyti tam tikras sritis, kur slypi didžiulis augimo potencialas, kalba eina apie žalias darbo vietas, kalba eina apie mėlynas darbo vietas, baltas darbo vietas ir technologijas, informacijų sritį. Ir šioje programoje konkrečiai progreso e, skyriuje, srityje yra numatytos e, tokios veiklos. Tai pranešėjas kalbėjo, kad reikia išnaudoti didelio potencialo sektorius ir nustatyti juos, taigi tie darbai vyksta. Taip pat norėčiau dar vieną dalyką pabrėžti. Ši priemonė yra tiesiogiai valdoma, tai bendrijos priemonė, ji yra tiesiogiai valdoma ir suma nėra didelė, lyginant su kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kalbant apie Europos socialinį fondą arba, pavyzdžiui, regionės plėtros fondą, kur yra kur kas daugiau pajėgumų skatinti ir plėsti tokią, tokias veiklos rytis. Taigi vėlgi norime daryti didžiulį skirtumą tarp šios nedidelės priemonės bendrijos lygmenių, kur būtų galima uh, E, atlikti atitinkamas studijas ES mastu ir kitų priemonių, kurios jau yra susijusios, kur yra kur kas didesnė kritinė masė. Ir tikrai negalime tų skirtingų priemonių sumesti į vieną e, puodą. Vienos yra bendrijos priemonės, kitos yra kur kas stambesnio masto priemonės, kaip socialinis fondas ar regioninės plėtros fondas, kur galima kur kas daugiau nuveikti, skatinant tam tikras veiklos sritis. Na ir galiausiai pabaigai norėčiau šį beitą pasakyti apie nedarbo lygį ir turimus išteklius. Yra pateiktas pasiūlymas peržiūrėti procentus numatytus įvairioms, įvairioms programos ašims. Kai buvo pasakyta pranešėjos, yra čia trys skirtingos ašys, tačiau jos yra susijusios. Pirma ašis jau veikianti priemonė, progres priemonė, antra ašis yra uh, irgi jau veikianti priemonė. Ir galiausiai trečia yra e, pagalba mikro įmonėms ir socialinėms partnerystėms. Ir aš pritariu pranešėjai, kuris siūlo pakeitimą, kurio tikslas yra pakeisti finansavimą dviems ašims - mikrofinansavimas ir progreso programa. Ir aš norėčiau šiek tiek paaiškinti komisijos pasiūlymą. Mes norėjome užtikrinti tam tikrą testinumą, e, siūlydami šiam tok, šiokių tokių pakoregavimų, naujovių. Dėl to ir finans, finansų paskirstimas iš principo atspindi ir susiklošysią situaciją ir pranešėjos pasiūlymas mažinti vieną iš ašių kitos sąskaitą, kitos naudai. Tokiu būdu būtų iš progreso programos išimama tam tikra jau veikianti vykdoma veikla ir mūsų vertinimu tai nėra labai tinkamas požiūris, nes e, vidutinės trukmės peržiūra, vertinant progreso programą, įrodė, kad tai yra labai veiksminga priemonė ir ta Vidinės trukmės peržiūra ir jos rezultatai buvo išdalinti ypatingai užimtumo komitetų Europos parlamente, taigi aš labai džiaugiuosi, kad yra tas e, susidomėjimas vidinės trukmės peržiūra. Ten yra tikrai labai detaliai e, vertinami progreso priemonės privalumai ir dėl to komisija ir norėtų išsaugoti jau nustatytą finansavimą šiai priemoniai. Na ir dar vienas paskutinis pastebėjimas. Pone pranešėja teigia, kad ši priemonė yra gan kompleksiška ir, aišku, yra bandoma čia suvienyti tris, tris skirtingas programas, tačiau mes manome, kad tokiu, tokiu būdu tiesiog bandome supaprastinti sistemą, nes uh, tų trijų ašių pagrindų galime siekti panašių tikslų, tos trys priemonės yra tiesiogiai valdomos bendrijos lygmenių ir mums atrodo, kad būtų veiksmingiau jas susijęti, suvienyti. Ir tie, kurie geriau yra susipažinę su tomis priemonėmis, tikriausiai pastebėjo, kad šalia bendrų tikslų yra ir panašių priemonių. Taigi mes tiesiog su paprastimo tikslais tą padarėme. Ačiū pirmininkė. Grazie. Una... Dėkoju. E, ponas Audy kažką norėtų pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu sureaguoti į komisijos pasisakymą. Aš nepiknaudžiauju suteiktų laikų. Gera žinia, kad Europos komisija e, stengiasi supaprastinti padėtį. Bet aš noriu tik sureaguoti. Mano nuomonė, reglamento pavadinimas Europos e, socialinių pokyčių ir inovacijų programa, lyginant su turiniu, e, nesutampa. Ir aš tai manau ir kaip parlamentaras, ir kaip politikas. Mes kalbam apie 2 milijardus eurų, apie pažangą, apie regresą, apie ką tik nori. Aš manau, kad reikėtų vengti tokių šūkinių, lozungų pasisakymų. Aš e, kitaip suprantu, kad žmonės reaguos gana skeptiškai, ir turim geriau suprasti, ką ES. Man atrodo, kad turėtume aiškiau kalbėti. Mane neramina vienas apibrėžimas. Antrojame straipsnėje Europos komisija pasiūlo apibrėžti socialinę įmonę. Socialinė įmonė, cituoju, yra tokia, kurios pagrindinis tikslas yra e, rūpintis visuomenę, o ne kurti pelną savo ir savo partneriams. Manau, kad čia mes diskutuodami e, matėme, jog visos politinės partijos sutinka, kad reikia siekti socialinės rinkos ekonomikos. Todėl mes turime atskirti socialinę bendrovę ir pelno siekiančią bendrovę. Aš nesutinku su tokio pobūdžio apibrėžimu. Aš e, galėčiau pridurti, kad socialinės bendrovės turi būti valdomas skaidriai ir atsakingai. Jos, e, o, dab, e, o lygiai taip pat tada paaiškėtų, kad pelno siekiančios bendrovės yra nei skaidrios, nei atskaitingos. Todėl reikėtų atskirti socialinės bendrovės, taip kaip jos šiaip apibrieštos. Manau, kad labai negerai apskritai čia buvo tokia koncepcija įrašyti valstybė, iš kurios aš esu, mes dažnai kalbame apie socialinę ekonomiką, o ne apie socialinės įmonės. Ir čia e, mes visi sutinkame, kad e, egzistuoja skirtingos kategorijos socialinių bendrovių. Pavyzdžiui, vadinamieji kooperatyvai. E, jie susiję darbuotojus ir klientus ir panašiai. Ir Tai mes vadiname socialinė ekonomika, bet socialinė bendrovė, taip kaip jinai čia apibriešta, mano nuomonė sukels daug diskusijų tarp mūsų ir manau, kad iš anksto reikėtų apie tai jau pradėti kalbėti. Grazie, questa considerazione. Dėkuoju. E, kolega Cuber. Dėkuoju. Tik tai vieną dalyką norėčiau paaiškinti. Mes taip pat e, remiame pažangos e, programos teigiamą įvertinimą, o kalbant apie e, šį siūlymą, tai reikia pasakyti, kad šiame nedarbo kontekste yra E, būtinas tam tikras e, išteklių perskirstimas. E, aš pasižymėjau viską, kas buvo pasakyta ir aš apie tai dar pagalvosiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Grazie, allora anche qui volevo informarvi. Dėkoju. Paskutinis pakeitimų Pakeitimo terminas yra 12 val. balandžio 12 dieną. Dabar žodį suteiksiu kolegai Kovač. E, jis kalbės dėl ES ir Rusijos susitarimo dėl priekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau pradėti išsakydamas minti, kad investuotojai investuotojai norintys e, e, įkurti automobilių gamyklas Rusijoje e, yra priversti mokėti didesnius muito mokesčius ir laikytis įvairių kitokių diskriminuojančių nuostatų. O siekiant sumažinti Europos, bendrovių iškelimo iš Europos į e, sąjungos. E, šis siūlymas e, siekia užtikrinti, kad variklinės transporto priemonės ir jų atsarginės dalys bei eksportas jomis nemažėtų. Šis susitarimas turi užtikrinti, kad kad jeigu atsarginių dalių importas mažėtų, metu Rusija įsipareigotų sumažinti importo mokesčio tarifą. E, taip įvyktų, e, jeigu importo apimtis iš ES sumažėtų 3 procentais šalys e, stebės eksporto iš ES e, statistiką už praeitus metus e, kiekvienų metų kovo mėnesį. Pagal dešimtą straipsnį Rusijos federacija teiks stat, prekybos statistiką. Šis susitarimas įsigalios E, raštiškai pritarus šalims ir įvykdžius visas reikiamas e, e, procedūras arba tą dieną, kai Rusija prisijungs prie pasaulio priekybos organizacijos. Sutarties laikotarpis numatytas iki 2018 metų arba kai Rusija pašalins visas Nu, nuostatas prieštaraujančias pasaulio priekybos organizacijos nuostatams. Aš manau, kad šiam sustarimui galima pritarti, kadangi ES investuotojai būtų apsaugoti ir tai būtų užtikrintas jų darbo ir gamybos testinumas. Todėl aš remiu šį susitarimą ir norėčiau išgirsti jūsų siūlymus. Grazie, la parola kol... Dėkuoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Europos Sąjunga yra pagrindinė automobilių eksportuotoja, taip pat jų atsarginių dalių eksportuotoja. E, eksporto apimtis šioje srityje sudaro apie 9 milijardus eurų. Kalbu apie eksportą į Rusiją. E, yra numatyti e, nedideli muito mokesčiai ir mokesčių laipteliai Todėl kyla pavojus dėl bendrovių perkelimo į Rusiją. Tam tikslui yra numatytas sauglis, saugiklis, kad sumažėjus importo apimtims iš ES, Rusija įsipareigotų sumažinti importo muitų tarifus. E, ir tam tikslui numatytas 3 procentų e, importo apimčių sumažėjimo e, slengstis. Tačiau susirūpinimą kelia, kas įvyktų, jeigu importas sumažėtų daugiau negu 25 procentais. Rusija E, kadangi e, yra pasaulio priekybos organizacijos narė. E, žinoma, rusai stengiasi sumažinti ir nedarbą savo šalyje. Kas žino, ar šis susitarimas mums padės? Manau, kad susitarimas nėra blogas ES, tačiau reikia, kad rusai e, šį susitarimą pasirašytų. Ir klausimas yra toks. Ar šis susitarimas liečia tik Rusijos federaciją, ar ir Rusiją, Baltarusiją, e, Kazahstaną? ar nebūtų geriau kalbėti apie Europos teritoriją, užuot kalbėjus apie ES šalis. Aš manau, kad reikėtų šį punktą patikslinti. Toliau E, kaip grindžiamos ribinės vertės pateikiamos trečioje lentelėje. E, techniniuose tokio pobūdžio tarptautiniuose susitarimuose būtų gėda, kad Europos Sąjunga nepareikalavo jokių standartų, kaip paprastai yra reikalaujama. standartų, kurių reikalaujama iš Europos bendrovių, e, e, kuriuos rusų bendrovės galėtų bandyti apeiti. Dėkoju. Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Komisijos nėra. E, ponas Kovič, gal norėtumėte užbaigti šį klausimą? Dėkoju. Aš norėčiau atsakyti savo kolegai, kiek žinau, šis susitarimas liesi tik Rusijos federaciją ir nesusiję su Baltarusija ir Kazakstanu. Jeigu kalbėtume apie tai, tai reikėtų kalbėti ir apie Europos Sąjungą. Gal čia galima būtų e, plačiau išplėsti šį klausimą. Dėkoju Jums už pasisakymus, aš būtinai juos atsižvelgsiu. Dėkoju. Dėkoju kolega Kovač. E, paskutinis pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 26 diena, 12 valanda dienos. Turiu papildomos informacijos jums. Praeitą pirmadienį jau buvo koordinatorių susitikimas, kurio metu buvo nutarta dėl delegacijos išvekos į Kiprą ir dėl struktūrinio dialogo su komisija bei e, dėl skaitmeninės darbo tvarkės. Taip pat dėl COSAC delegacijos dalyvavimo konferencijoje e, dėl klimato kaitos 2012 metų gruodžio mėnesio. O dėl e, gairių iki 2000 e, energetikos srityje dėl 2050 metų. Kitas mūsų e, komiteto posėdis bus balandžio 23 dieną nuo 15 iki 18.30 valandos ir e, balandžio 24 dieną, visą dieną. Tačiau turime bendrą posėdį kartu su transporto komitetu kuris vyks kovo 27 dieną nuo 3 iki 16.30. E, Čia kalbėsime apie Junktinės Europos fondą. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą per šias tris intensyves darbo dienas iki pasimatymo kitą posėdį.